It's time to start because at four we will have the Belgian presidency presenting the. Labadiena. Pirmininkaujantį valstybę pristatys e, savo šalies programą priekybos srityje. E, taigi, pradėkime nuo mūsų darbo tvarkės. Darbo tvarkę turite, matote. Mm, taip, prašom. Dėkoju, ponė prezidentė, ponė Andrikinė. Prieš kelias savaitės aš buvau paskirta AK pranešėja ES e, susitarimo e, dėl pramoninių produktų e, pripažinimo. Mano klausimas būtų, koks būtų tvarkaraštis. Pirmiausia, susite... pasikeitimas nuomonėmis dėl AK, Galbūt galėtume tai padaryti šią savaitę, kadangi, kaip matome, iš šiandienos darbo tvarkės šis punktas neįtrauktas nei į šiandienos, nei į rytojus darbo tvarkę. Visiškai suprantu, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai komiteto įgaliojimai labai smarkiai padidėjo. Mes turime aptarti daugybę klausimų, priimti daug sprendimų. Pripažįstu, kad mūsų koordinatoriai nusprendė neįtraukti šio punkto į mūsų šios savaitės darbo tvarkę. Vis dėlto, ponė pirmininkė, norėčiau pasiūlyti jums ir visiems koordinatoriams įtraukti šį punktą į mūsų darbo tvarkę po vasaros atostogų, būtent rugsėjo mėnesį. Aš manyčiau, jog būtų vertinga apsikeisti nuomonėmis be jokių vėlavimų, ypač atsižvelgiant į aukšto lygio e, atstovės baronienės Ashton pranešimą dėl humanitarinės pagalbos į Gazą, bei taip pat e, turint omenyje Izraelio e, karinius veiksmus E, taip pat ES e, valstybės narės e, patvirtino susitarimą tarp ES ir Izraelio kovo 26 dieną. Labai svarbu Europos parlamentui nevilkinti šio proceso, tačiau priešingai suteikti turinį šiam procesui. Norėčiau dar kartą pabrėžti, jog jis nėra susijęs su ginklais, jis yra susijęs su vaistais, farmacinėmis medžiagomis ir būtent žmonių gyvybėmis. Taigi norėčiau paskatinti Jūs, ponė pirmininkė, pritarti mano pasiūlymui ir surenkti pirmąjį apsikeitimą nuomonėmis dėl AK rugsėjo mėnesį. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju už Jūsų pastabas. Tema, kurią minėjote, E, buvo patvirtinta mūsų koordinatorių vieningai, įskaitant ir mūsų politinės frakcijos koordinatorių, taip pat jis sulaukė ir mano pritarimo, taigi aš nekeisiu šio sprendimo, nebent tokį sprendimą priimtų visi koordinatoriai, įskaitant ir jūsų politinės grupės koordinatorių. Taigi, jei nėra daugiau prieštaravimų, mes pritarėme šios dienos darbo tvarkiai, kadangi mūsų kolegė, kolegės, mano bendra pirmininkės šiuo metu nėra su mumis. Ji man pasakė, jog ji šiandien negalės atvykti. E, todėl dabar pereisime prie trečiojo darbo tvarkės punkto e, prekių kilmės šalies. Būtent šį punktą mes aptarsime rytoj po balsavimu. Taigi vietoj trečiojo punkto norėčiau pasiūlyti pereiti prie vienuoliktojo punkto. E, tai yra E, civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektai susijęs su Stoholmo programa. Ir um, ponas e, Joe Higginsas iš GUE grupės yra nuomonės referentas. E, taigi, antras punktas - pirmininko pranešimai. Norėčiau pranešti, kad kaip visuomet mūsų susitikimas bus tiesiogiai transliuojamas internete. Jūs e, savo medžiagoje turite sąrašus e, visų e, atsakingų komitetų. Jeigu turėtumėte pastabų, kreipkite į sekretorijatą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nuo 2011 metų visi komitetai, skaitant ir mūsų komitetą, privalės pirmadieniais įtraukti pirmadienį įsitraukti į savo komitetų darbo tvarkės. Ir taip pat mes turėsime surenkti tris pusdieninius posėdžius tam, kad e, mūsų komitetas atitiktų Lisabonos, naujosios Lisabonos sudarties nuostatas. E, kitas pastebėjimas, e, dėl kurio norėčiau Jūs informuoti, yra vidaus rinkos komiteto e, e, pranešta informacija. Būtent šio komiteto pirmininkas man parašė, prašydamas mūsų atidėti patvirtinimą šio reglamento dėl prekių kilmės šalies e, įsigaliojimą ir paprašė Imko pateikti nuomonės projektą. Aš pasikonsultavau su pranešėja ponia Buskardinį ir visais koordinatoriais ir mes visi sutarėme dėl neigiamo atsakymo. E, būtent tą ir padariau. Dėl to, kad e, Šis reikalas įstrigęs taryboje jau nuo 2005 metų. E, e, dabar mes jau perėjome ir prie Belgijos pirmininkavimo. E, Ta paaiškinau ir savo komitetui, kad mes norėtume užtikrinti, kad šis susitarimas būtų patvirtintas kaip galima anksčiau, būtent iki dabar pirmininkančios Belgijos pirmininkavimo laikotarpio pabaigos. Aš pranešiau IMKO komiteto pirmininkui mūsų nuolatinį bendradarbiavimą, kuris tęsis ir ateityje. Ir norėčiau pasakyti, kad IMKO jau turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę šią temą e, teisėkūros sprendime dėl e, Europos parlamento ir tarybos e, reglamento dėl tekstilės produktų pavadinimų. Vis dėlto apgailestauju, kad Imko negalėjo prisidėti e, prie e, šio sprendimo prieimimo. E, taigi dabar pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto, kuris pakeičia mūsų trečiąjį punktą. 11 punktas yra susijęs su komercinės teisės aspektais E, susijusiais su Stoholmo programos įgyventinimo veiksmų planu. E, kaip žinote, Jūri komitetas rengia iniciatyvos pranešimą dėl įvairių teisės aspektų įgyvendinant Stoholmo programą. E, jų pranešimas buvo paskelbtas šių metų balandžio 20 dieną. Ir čia mes siekiame sukurti uh, E, laisvės e, e, saugumo ir teisingumo erdvę visiems piliečiams ES. Mes siekime standartizuoti teisės koncepcijas ir procedūras ir abipusiai pripažinti teismo sprendimus. Šie klausimai yra susiję su įvairiais dalykais, įskaitant kovą su padirbinėjimu, intelektinės nusavybės teisėmis nelegalia priekyba šaunamaisiais ginklais e, ir kitais klausimais. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį mūsų kolegai ponui Higginsui, Joe Higginsui, pateikti savo nuomonės projektą, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Stoholmo programa turi numatyti pagrindus e, policijos bendradarbiavimui. E, civilinės komersinės šeimos tarptautinės ir vatinės teisės srityje. Kaip žinote, komisija parengė veiksmų planą, kad ši Stokholmo programa galėtų būti gyvendinama. Ir yra daugybė sričių, kurias apima veiksmų planas, o Stokholmo programoje kalba apie e, sritis aktualias tarptautinės priekybos komitetui, pavyzdžiui, e, kontrabanda šaunamaisiais ginklais, taip pat intelektinės nuosavybės <coughs> aspektai. Aš nežinau, čia čia akcentuoti keletą dalykų. Manau, Europa gautų naudos, jeigu būtų suharmonizuotos kai kurios teisės nuostatos, į tai būtų naudinga piliečiams, ypač jeigu tai būtų padėta demokratiškai ir surengus konsultacijas. Yra daugybė Stoholmo programos aspektų, kurios, kurie neramina piliet, pilietinių teisų organizacijas ir pilietinės visuomenės. E, e, institucijas. E, bet aš norėčiau, kad protokole būtų e, įrašta, jog aš nepalaikau siekius e, eiti link e, Europos tvirtovės sienomis užsibarikadavusios Europos. Mes turime kovoti su padirbtomis prekėmis tais atvejais, kai tai grėsia vartotojų interesams, vartotojų uh, sveikatai, visuomenės sveikatai ir aplinkai. Nemanau, kad taip čia turėtumėme persistengti įtvirtindami aps, apsauginės nuostatas. Manau, kad padirbtų e, vaistų problema yra išties rimta, e, jie, jos reiktų imtis, nes jį kelia problemą žmonių sveikatai ir, ir grėsia jų saugumui. Tačiau e, muitų muitinės e, neturėtų elgtis taip, kad, e, tai, kad, kad jų darbas, jų nuostatos kažkaip tai imtų grasinti įprastiniai priekybai vaistais Europoje. Ačiū už pristatymą. Jūs pranešimo projektą turite savo aplankose. Ar kas nors, ar komiteto norėtų pakomentuoti šį pasisakymą? Ponas Jekolino, prašau. signor sì, <clears throat> presidente sarò estremamente breve intervengo nella mia. ačiū pabandysiu trumpai pasisakyti dėl šitos nuomonės. Kaip jau minėjau, labai atidžiai perskaičiau kolegos Higgins pateiktą dokumentą, jį išnagrinėjau. Taip pat išsiaiškinau, kokia buvo šios iniciatyvos priežastis. Iš principo galiu pritarti kolegos išdėstytoms mintims, tačiau kai ką norėčiau patobulinti ar pataisyti. Suderinamumas, suderinamas yra svarbus aspektas. Aš palaikau tokias iniciatyvas, ypač kai mes kalbame apie e, priekybą vaistais, generiniais vaistais, kadangi mes turime žinoti aiškės apibrieštis, terminus, e, turime užtikrinti tokią kontrolę, kur yra veiksminga. Maničiau, valstybėms narium, narims šie punktai taip pat yra svarbus. Tai svarbus mūsų santykių su trečiosiomis šalimis aspektas. Taigi, e, nepamirškime, kad Stokholmo programa yra orientuota į pilietį. Ji pripažįsta e, Europos piliečių jo europinė, europinės teisės. Taip pat yra įvardinamos labai aiškios ribos, kaip turi e, ta teisė būti įgyvendinama. Tačiau norėčiau tekstui pateikti keletą smulkių pakeitimų, juos vėliau pateiksiu raštu. Ačiū. Ačiū. Išklausėme kolegą. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Atrodo, kad ne. Perinu, kreipiuosi į komisiją. ponas ar ponė Asta Moilen. Prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Stokholmo programa numato kitų penkių metų tikslus teisingumo, saugumo ir laisvės erdvėje. Mes pasižymėjome jūsų išreikštus būkštavimus ir pastebėjimus, pavyzdžiui, dėl padirbtų prekių bei dėl būtinybės užtikrinti e, civilinį teisi, teisingumo balansą teisingume. Taip pat pasižymėjome e, ir pastabą dėl mm, ES piliečių teisų sustiprinimo. Komisija parengė veiksmų planą, kuris apima tų priemonių daugumą, kurių, kurios bus dėgiamos per, kitis, per kitus penkis metus, siekiant išgyvendinti Stokholmo programos tikslus, tačiau bus ir kitų priemonių. Tai yra Stoholmo veiksmų planas sutelktas į priemonės, kurias inicijuos uh, teisingumo ir vidaus reikalų direktoratai. Taigi netmetame galimybės, kad tie klausimai, kuriuos jūs iškėlėte, gali iškilti kitų komisijos tarnybų iniciatyvose ir mes, inform... mes perdosime šią informaciją tiems, kurie konkrečiai užsima tais klausimais. Tai yra e, kova su padirbtais gaminiais. Pirmininkas noriu priminti, kad Pakeitimus reikia įteikti iki e, Liepos 20-osios vidurdienio. Periname dabar prie ketvirtojo darbotvarkės punkto. Atsiprašau, tai prašau. Prašau. Pirmininkė, aš nenoriu e, jūsų vilkinti, bet noriu padėkoti sekretoriatui už pagalbą ir už įprastinį profesionalumą. Uh, rengiant šį dokumentą ir lauksiu pakeitimų. Ačiū. Ačiū. Ketvirtasis punktas yra ES ir Latino Amerikos prekybos santykiai. Svarstysime Helmuto Šulco parengtą, iš GUE frakcijos parengtą pranešimo projektą. jau vyko pirminiai pasikeitimai nuomonėmis. Kaip žinote, kovo mėnesį ES ir Kolumbija bei ES ir Peru baigė dėrybas dėl daugiašalės daugia sutarties. Taip pat vyksta, e, taip pat buvo užbaigti išbaigtos darybos dėl asociacijos sutarties tarp ES ir Centrinės Amerikos taip pat asociacijų sutartis su Merkosiūro šalimis, darybos dėl tos sutarties buvo atnaujintos. Mes rengėmės e, atidžiai stebėti, kaip sekti šių darybų eigą. Mūsų komitetas taip pat svarsto būsimą mūsų prekybinių santykių su Latino Amerika. E, sąrangą, struktūrą, e, remiantis e, komisijos paskelbtų dokumentų, kurį komisija pristatė spalio mėnesį. Taigi dabar noriu suteikti žodį kolegui Šulcui, pranešimo autoriui, kad pristatytų šį pranešimą. Pranešimą turite savo aplankose. Helmut, Helmutai, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininką. Iš ties, ne pirmą kartą per šiuos mėnesius diskutuojame šio klausimo. Iš karto norėčiau pasakyti, kad a, e, dėl visų pastabų, kurios buvo padarytos per pirmąjį pas, dokumento pristatymą ir per kitą nuomonę apsikeitimą, jog geros buvo pastabos, ačiū už jas, Taigi šiame pranešime bandau nubrėžti gairias apie ES e ir Lotynų Amerikos prekybos ateitį. Žinome, kad tai tikrai didelis žemynas, kur yra įvairių valstybių, įvairios situacijos ten. Todėl mes turime galvoti apie prekybinių priekybinės politikos vystimą, nepamirštami bendras naujas priekybinės politikos kryptis. Norėjau pažymėti, kad ES priekybos politika, kaip kad pažymėta Lisabonos sutartyje, sudaro svarbų išorės politikos e, dalį, ne tiek kaip e, vienas ar kitas išorės e, prekybos žingsnis, bet e, prekybinė politika turi padėti gilinti tarptautinės bendruomenės partnerystę. Taigi mes turime pridėti ekonominį, finansinį, vystimosi aspektus prie mūsų priekybinės politikos, kas buvo per praėjusi mūsų komiteto posėdį pabrėžta reikia įtraukti ir aplinkos klausimus, užimtumo problemas. Viso to tikslas e, prisidėti prie kitų es sutartise įtvirtintų tikslų pasiekimo. Mums reikia modernios ES priekybinės politikos, kuri padėtų įtvirtintų ES statusą tarptautinėje bendruomenėje, santykiuose su kitomis valstybėmis. Tokiu būdu mm, mes turėsime dar prie to padirbėti ir e, prisidėti prie tūkstantmečio tikslų sėkimo bei tarptautinių įsipareigojimų laikymosi dėl tvarumo, aplinkos apsaugos ir taip toliau. Taigi visą tai turi būti prekybinės politikos dalis. Apie tai mes nemažai girdėjome per vykusi klausimą. Taip pat išgirdome apie naujus poslinkius šiame regione dėl rušių išsaugojimo, rušių įvairovės išsaugojimo gojimo. Čia tvarumo politika labai svarbu vaidmenį vaidina ir turėtume mes tą savo priekyminėse santykiuose pabrėžti. Rengdami ES ateities priekybinę strategiją turi Europos parlamentas savo indėlį įnešti. Manyčiau, kad mūsų pranešimas pasirodo labai tinkamu laiku turime konstatuoti, e, ką duoda vykstančios dėrybos, ko tikimės iš būsimųjų dėrybų, pavyzdžiui, dėl muitų, dėl e, prekybinių susitarimų su Vidurio Amerika, e, kitais žemynų regionais. Taip pat regėjome, kaip bandom atnaujinti Merkosur dėrybos. Taigi turime E, pažvelgti, kaip visi šie įvykiai telpa į ilgalaikę prekybinę strategiją. Visą tai aš bandžiau atspindėti savo pranešime. E, trečia, norėčiau pažymėti, kad ES gali vaidinti svarbu vaidmenį Latino, Amerikos, Latino Amerikai, kuriant savo ateitį. Prie to prisidės, aišku, prekybiniai, ekonominiai santykiai, tačiau aišku, nebūtinai taip bus. Pabandžiau išdėstyti tuos kertinius akmenis pažeisinčius, įtvirtinti sėkmingus prekybinius santykius tarp ES ir šio e, didelio žemynų atskirais regionais. Bandžiau išvengti suskaldimo į atskiras sutartis, bandžiau labiau apibendrinti. Mes žinome, kokia yra svarbi regioninė e, priekyba, žinome, kad ten susidurėme su rimtomis problemomis. Taigi, koks yra e, tas naujosios priekybinės e, politikos rišamasis elementas iš ES pusės? čia turėtumėme atsižvelgti tas problemas e, tarp ES Meksikos, ES Čilės laisvosios priekybos susitarimų, taip pat atsižvelgiant į tuos e, susi... nuomonių skirtumus, kurie išriškėja per e, frakcijų dėrybas, taip pat atsižvelgiant į situaciją Kolumbijoje. Nepaisant viso to, nebejoju, jog mūsų komitetas turi viziją, kokia turėtų būti priekybos politikos ateitis su Latino Amerika. Kalbėjome apie bananų sandorio problemas, taip pat situacija PPO. Taigi, regime, kokia yra situacija sudėtinga, suvokiame situacijos problematiką, Todėl kalbėdami apie ES Latino Amerikos prekybinės politikos ateitį, turėtumėme suvokti, kad Latino Amerikos ekonomikų vystimasis yra būtinybė, jeigu mes norime padidinti savo eksportą į šį regioną, jeigu norime, kad ES būtų suvokiama kaip esminė priekybinė partnerė Brazilijoje, Argentinoje, kitose vidurio Amerikos valstybėse. Taip pat suvokime, ko galime tikėtis iš priekybinių susitarimų su didžiosiomis regiono valstybėmis ir aišku nepamirštant mažųjų valstybių. Turime suvokti, kokiu kokių pasiekmių susitarimai turės Latino Amerikos valstybių užimtumui, ekonomikos augimui. Taigi, Latino Amerikos valstybių ekonomikų augimas yra galimybė es prekybiniai politikai. Pažymėsiu, kad daug e, galimybių turi abi pusės. Aš e, pabandžiau išvardinti, e, kas man yra svarbiausia, bet nenoriu gilintis į smulkmenas, tiesiog baigdamas pažymėsiu, kas man atrodė svarbiausia. Man kaip pranešėjui tas e, primestas reikalavimas apsiriboti 12 tūkstančių ženklų, rašto ženklų atrodo labai ribojantis. Aš mielai būčiau pristatęs kai kurios aspektus giliau pristatyti. Žinoma, bandžiau save riboti kiek tiek įmanoma, Nekantraudamas laukiu būsimosios diskusijos, e, laukiu pakeitimų, kurie patobulins mano pranešimą, paskatins mane iš naujo pažvelgti į vieną ar kitą e, dalyką, pačiam paskatins pateikti pakeitimų. Taigi iki Liepos pabaigos dar turime šiek tiek laiko, dar keletas dienų iki atostogų. Turime laiko padirbėti prie pranešimo. Todėl tikiuosi, kad pačioje vasaros pabaigoje, rudens pradžioje galėsime darbo grupėje patobulinti mano pranešimą, atsižvelgiant į pasiūlytus pakeitimus galėsime nubriežti aiškes ES Lotynų Amerikos priekybinės politikos gairias ateinančiam dešimtmečiui. Ačiū. Helmut. Dėkoju Helmutui Šulcui. Dabar padiskutuokime. Pirmiausia, Pablo Palma iš EPP. Prašom. Dėkoju, ponas pirmininkė. E, žinoma, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Šolcui už jo pranešimą. Manau, kad jis eina tinkama linkme ir aš sutinku, kad Latinų Amerika yra esminė ES partnerė. Ir šiais krizės laikais mes turime dar labiau stiprinti mūsų prekybinius santykius abiejose Atlanto pusėse. Tai taip pat mums suteikia galimybę e, suteikti pateikti mūsų vertybės, įvairius socialinius, aplinkosauginius aspektus, kalbėti apie žmogaus teisės. Aš sutinku su pranešėju, kad ES ne tik turėtų, ne tik galėtų, bet turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį Latino Amerikos žemynę. Vis dėlto yra keletas nedidelių pastebėjimų kur aš turiu kitokią nuomonę negu pranešėjas. Pavyzdžiui, kalbant apie H konstatuojamojo dalyje minimus, minimą skirtingą susitarimų gyvendinimo laiką, greitį, kur mes kalbame apie regioninį požiūrį, taip pat Kolumbijos ir Perų atveju. Jis išplečia susitarimą tarp visos Andų bendruom, bendrijos. Uh, E, čia norime pasakyti, kad ES nedesintegruoja nieko, ji siekia glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis, su kuriomis jau yra sudariusi tam tikras bendradarbiavimo programas. Toliau 18 dalyje e, daroma nuoroda į sprendimą, e, kuris neturėtų sulėtinti pažangos vykdant mūsų programas. Birželio ketvirtą dieną Kolumbijos vyriausybė nusprendė atsijimti savo prašymą teismui Andų bendrijoje. E, čia mes kalbame apie didesnio produktyvumo sektorius. Aš manau, jog prekybos santykių gilinimas padės panaikinti šias spragas ir padės skatinti investicijas įvairiose sektoriuose Latino Amerikoje. Aš taip pat norėčiau pabrėžti e, e, svarbą įprastinių susitarimų e, su Latino Amerikos valstybėmis. Jie padėjo vykdyti įvairias socialinės, struktūrinės, mokestinės reformas ir suteikė papildomą vertę uh, E, tose visuomenėse šalia jau esamų priekybinių susitarimų su ES. Pavyzdžiui, 25 dalyje pranešėjas kalba apie investavimo instrumentus. Mes turėtume dar labiau pabrėžti jų svarbą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir be jokių abejonių jos e, kuria augimą tose šalyse. Labai svarbu, kad tokios mažos ir vidutinės įmonės įgytų tarptautinį svorį. Uh, Galiausiai norėčiau padėkoti ponui Šolcui už jo pranešimą, už nuveiktą darbą ir mes pateiksime savo pakeitimus atspindinčius mūsų nuomonę. Ir aš ir toliau esu nusiteikęs su jumis bendradarbiauti. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Dabar paklausysime Emilio Menendez iš socialistų ir demokratų e, grupės. Dėkuoju pirmininkė. pono Šolco nuveiktos pastangos e, atsispindi pilnai šiame pranešime. Aš norėčiau už tai jį pasveikinti. E, savo įžangoje jis pabrėžė pagrindinę kryptį, kuria einama šiame pranešime. E, ji atsispindi jame visame, mes sutinkame dėl to. Jame yra išlaikoma nuosekli linija, E, tačiau, kaip jau sakiau, e, tai yra susijęs su mūsų vertybių e, skleidimu Latino Amerikos valstybėse. Aš manau, jog ponas Šolcas suteikia svarbą darbo vietų kūrimui, tam mes visi pritarėme ir tai turėtų būti suderinama su mūsų vertybėmis ir mūsų interesais. Kadangi vertybės ir interesai neturėtų būti nesuderinami, kalbant apie žmogaus teisės Latino Amerikoje ar kitose pasaulio valstybėse, tai turi būti prioritetas, kurį aš palaikau. Mes visi, žinoma, pateiksime pakeitimus ir aš čia nenorėčiau išsiplėsti, tačiau norėčiau paminėti keletą trumpų pastebėjimų. Pavyzdžiui, E punkte ponas Šolcas teigia, kad prekyba tarp ES ir Latinų Amerikos yra asimetriška. Manau, kad mes turėtume pasakyti, prekyba tarp tam tikrų Latino Amerikos valstybių ir ES yra asimetriška, kadangi taip nėra, kalbant apie visas Latino Amerikos valstybės apskritai. Šeštojoje dalyje pranešėjas teigia, jog jam malonu pažymėti pažangą, kuri buvo pasiekta Brazilijoje, Ekvadore ir Bolivijoje. Na, mes galėtume diskutuoti dėl to, kaip mes suprantame Latino Amerikos panoramą, Brazilija, Bolivija vienoje pusėje, Ekvadoras kitoje, kartu su kitomis valstybėmis, mes turėtume kalbėti apie naujas, naują priekybos ir šaltinių politiką, siekiant mažinti skurdą ir neligybę. E, atskiriant Braziliją ir Ekvadorą vieną vertus ir kitą vertus Boliviją ir kitas valstybės. Aš manyčiau, jog ši dalis yra šiek tiek per daug e, tėviško pobūdžio. Na, mes žinome, kad e, Europa galėtų nustatyti tinkamą skundų teikimo mechanizmą žmonėms Latino Amerikoje. Tačiau būtent pati Latino Amerika turėtų steigti tokį mechanizmą. Ir su visa pagarba norėčiau pasakyti, jog absurdiška, kad mes prašytume komisijos įsteigti skundų mechanizmą Latino Amerikoje. Tai yra kišimasis. 16 dalis. Aš pateiksiu pakeitimą dėl jo taip pat, tačiau manau, jog bendra problema yra tai, jog Čia mes jau nekalbame apie e, kontroversiją dėl bananų tarifų, kas jau buvo išspręsta. 17 e, dalyje mes susidurėme su interpretavimu, su vertimo problema. Pavyzdžiui, anglų ir ispanų kalbomis pateiktame dokumente yra skirtumas. Pavyzdžiui, angliškas tekstas, nežinau kaip su vokišku, tačiau angliška versija teigia, e, tai yra pabrėžia, kad parlamentai turėtų ratifikuoti susitarimą. Tuo tarpu ispaniškoje teksto versijoje sakoma, kad tam tikri parlamentai vis dar turi ratifikuoti e, susitarimą. Taigi, angliška versija kalba apie visus parlamentus, o ispaniška versija kalba apie tam tikrus parlamentus. Aš teiksiu pakeitimą šiaip ar taip dėl šio punkto, kadangi akivaizdu, kad parlamentai turi ratifikuoti susitarimą. Taigi, tai būtų lyg mes sakytume, kad komisija turi teisėkūros iniciatyvą. Juk tai akivaizdu, visi žino, kad parlamentai privalo ratifikuoti susitarimą. E, jau beveik baigiu. E, sakiau, kad Bolivija e, rengėsi atsijimti ieškinį iš tarptautinio teismo Tačiau norėčiau pabrėžti poreikį iš naujo susidėrėti dėl mandato. Mano asmeninė nuomonė, kuri taip pat atitinka ir mano frakcijos nuomonė, ir komisaro Degucht nuomonė, yra tai, kad reforma yra būtina. Taip pat būtina vykdyti periodinės poveikio studijas. UNASUR turėtų atlikti svarbų vaidmenį, teigia pranešėjas, tačiau e, e, ši Pietų Amerikos tautų sąjunga turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ir ateityje, tačiau visgi ji juk atlieka svarbų vaidmenį ir dabar Brazilijoje, kaip kad jūs teigiate. E, prieš kurį laiką UNASUR užkirto kelią pilietiniam karui Bolivijoje. Taigi, Čia tik noriu pasakyti, jog e, reikia naudoti esamąjį laiką, o ne būsimąjį, kadangi UNASUR jau ir dabar vaidina šį vaidmenį. Galiausiai, manau, kad mes visi pritarėme e, tam, jog būtų paminėta sėkmė, kurios buvo susilaukta Ispanijos pirmininkavimo metu ir apie tai kalbama minint Madrido susitikimą. Dėkoju. Ačiū. Uh, Vicepirmininkas ponas Studi. Ačiū pirmininkė. Pona Šolcai, atrodo, kad mūsų laukia nelengva kova. Jų noriu pasakyti šiauštai ką. Norėčiau, kad komisijos atstovai pakomentuotų tai 19 pranešimo punktą aštuntame puslapyje. Pabrėžė, kad EP turėtų aktyviai dalyvauti visose dėrybų dėl ES ir Merkosūro asociacijos sustarimo etapuose. Visų pirma, ar galite jūs arba komisija atsakyti, ar kas nors pasikeitė su Merkosūru, ar skiriasi kas nors nuo dėrybų dėl Dohos raundo, ar kas nors pasikeitė, dėl to buvo nuspręsta atnaujinti dėrybas. Taip pat, arba jūs arba komisija gal galite pasakyti, uh, atsakyti klausimą apie Argentiną ir e, Argentinos taikomą blokadą perdėtiems maisto gaminiams, ypač tiems, kurie uh, ją pasiekė iš Brazilijos ir ypač žvelgiant į tai, kad uh, e, Merkosiūras netrukus bus išsiplės. Atrodo, kad Merkosiūro šalių grupė yra sunerimusi. Taigi šis klausimas skiriu arba pranešimautoriu, arba ponui Šolcui. William Martmov, EFD. Noriu išsakyti tris trumpus pastebėjimus. Visų pirma, pranešimas puikiai parengtas. Atsižvelgiant į pranešimų institucijose kokybę ir noriu pasveikinti, kad parengtas toks gerai suprantamas dokumentas dėja. Aš nesu viskuo sutinku, kas ten parašyta, tikriausiai tai jūsų nestebina. Mane ypač neramina pirma pastra, pirmas punktas. Pabrėžia, kad Lisabonos sutartyje nustatoma, jog ES prekybos politika yra neatskiriama ES bendrų išorės veiksmų dalis. Turiu pasakyti, jog iš mano partijos požiūrio taško ir mano frakcijos manimų, mes manome, kad prekyba turėtų būti atskirai. Jie, jei neturėtume primesti politinės darbo tvarkės ir man tikrai būtų sunku palaikyti pirmąją, pirmąjį punktą. Kalbant apie e, likusią teksto dalį aš pasitaikius progai norėčiau aptarti kai kuriuos kitus pranešimo aspektus, bet dar kartą norėčiau pagirti pranešėją už tai, kad parengė tokį puikiai parašytą pranešimą, kuris yra tampa puikiu pagrindu tolesniems diskusijoms. Ačiū. E, jūsų mm, pagiriamą į žodį įrašėme į protokolą. Taigi dabar išklausysime pono Jorgenseno iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, išsakysiu kai kuriuos pastebėjimus. Nekartosiu bendrų pastebėjimų, kurie buvo išsakyti, kai svarstėme šį klausimą praėjusį kartą. Tik norėčiau pasakyti, jog štai ką, mes visiškai sutinkame, kad reikia laikytis nuoseklaus požiūrio į priekybą su Latino Amerikos šalimis, nes ji padeda regioniniai integracijai ir padeda siekti platesnių socialinės sangolos ir regionės integracijos tikslų. Ir būtent dėl to ES santykiuose su Latino Amerika nesudarinėja atskirų individualių laisvos prekybos sutarčių, bet mes siekime bendros darbo atvarkės kuris siejama su laisvos asociacijos sutartimis, apimančiamis ir politinį dialogą bei bendradarbiavimo veiklą ir atitinkamų lėšų panaudojimą. Konkrečiai kalbant apie Latino Ameriką ir laisvos prekybos sutartis arba asociacijos sutartis, tai jos visiškai atitinka ir papildo ES veiksmus PPO Tai yra mūsų siekis e, laikytis daugia šališkumo ir dohos darybų raundo. Pirmininkė, mes rengėmės testi šį darbą, Europos parlamento darbą šiame, šioje srityje ir mes tikimės e, sulaukti Europos parlamento pozicijos ir taip pat tikimės jūsų indėlio šioje srityje. Tai išliks svarbia mūsų darbo sritimi e, užsienio reikaluose ir bendrai mūsų priekybos politikoje per kitus kelis metus, kur, atsižvelgiant į tai, kokias sutartis neseniai sudarėme, kai kurios mūsų pastangos jau ima duoti rezultatų. Jums leidus, pirmininkė, norėčiau trumpai pakalbėti, atsakyti į ties, tiesioginius man užduotus klausimus. Visų pirma, dėl ES maisto produktų importo į Argentiną problema. Šį klausimą mes traktuojame labai rimtai. Ir tą klausimą iškėlėme diplomatiniais kanalais Bruselėje. Mes ėmėmės oficialių demaršų Argentinoje. Taip pat e, šį klausimą svarstėme oficialių lygmenių susitikime su Argentinos valdžios atstovais. Per pirmąjį ES dėrybų etapą įvykusi Buenos Airese prieš kelias savaitės. Taip pat šis klausimas buvo keltas oficialiame susitikime, kuriame dalyvavo visi Argentinos, Argentinos partneriai ir Merkosiūro atstovai. Siekdami, taip siekdami maksimalaus rezultato, mūsų delegacijos pranešimai daro daryti priel, ga, leidžia daryti prielaidą, kad kažkokių tokių rezultatų yra ir kad prekes iš ES, kurios buvo iki šiol blokuojamos, dabar nebeblokuojamos ir negirdėjome, negavome jokių pranešimų apie kažkokius naujus tokios blokados atvejus. Taigi noriu pasakyti, kad mūsų veiksmai davė rezultatų. Bet mes šį klausimą ir toliau traktuojame labai rimtai ir toliau jį kelsime santykiuose su Argentina ir partneriais Merkosūro organizacijos šalise. Taip Merkosiūras gali išsiplėsti, yra tokia tikimybė, tai yra regioninės integracijos mechanizmų e, galimybė. ES taip pat plešiasi, kai jį plešiasi, mes primame sprendimus, mes neleidžiame kitiems daryti įtakos mūsų sprendimams, ar priimti narius naujus ar ne. Merkosūro organizacija turi tą pačią teisę. Visą tai pasakius, mes suprantame, kad. E, plėtra, kuri apimtų Venezuelą, vyksta labai lietai. Paragvajaus parlamentas turi ratifikuoti šį sprendimą ir po to laukia labai sudėtingas procesas, kuomet Venezuelai teks įdėkti Merkosiūro e, teisės aktus. Taigi, kada, kur, kaip mes imsime dirbti su Venezuela kaip su partneriu, nėra aišku. Ačiū. Um, Ačiū. Dabar ponas Šolts apibendrins mūsų diskusiją. Trumpiau, jeigu galima. Ačiū, mėly kolegos, už pastabas, pasiūlymus, už atlikto mūsų bendro darbo įvertinimą. Gal norėčiau trumpai aptarti tam tikrą aspektą bei savo viziją. E, prekyba ir išorės politika. Be abejo, prekyba nėra tiesioginis išorės politikos dalis, tačiau mm, sąsajų yra nebejotinų. Ir būtent e, nuo prekybo didžiąją dalimi priklauso, kaip vertinami santykiai su viena ar kita šalimi. ES yra raginama e, veikti aktyviai Lisabono sutartimi, e, veikti priekybos politikoje bei stiprinti išorės dimensiją bei stengtis, kad politika įvairiose srityse būtų nuosekli. Taigi toks yra pagrindinis aspektas, pagrindinė mintis, kurią turėtume turėti omenyje, diskutuodami apie prekybinę politiką tiek su Latino Amerika, tiek su kitais regionais. Dėl Merkosiūro pritariu komisijai. Merkosiūro ateitis šios organizacijos valstybių narių reikalas. Turime konstatuoti, jog prasidėjo diskusijos ir jos neišvengiamai turės poveikį ES Mercosur santykių ateičiai. Nuo to priklausys ir mūsų prekybinis bendradarbiavimas su šiuo regionu. Karbant apie kitus paminėtus aspektus, manyčiau, at, išsameu padiskutuosime, kai galėsime susipažinti su siūlomomis formuluotomis raštu per ateities diskusijas. Nebijoju, jog galima keisti formuluotės Aišku, bandžiau parengti e, formuluotės taip, kad jos galiotų ne kažkuriai atskiriai šaliai, bet apimtų bendrą ES Latino Amerikos priekybinės politikos ateitį ir gairės. Dėl 17 aspekto čia tikrai yra vertimo raštų tekstu klaida, angliška vokiška versijos sutampa. Tikrai čia nėra jokio mm, apgalvoto prieštaravimo, viską išsiaiškinsime, manau. Noriu padėkoti visiems e, bendradarbiams, ypač poniai Primas, kurie labai dalykiškai dirbo prie šio pranešimo. Taip pat norėčiau padėkoti už galimybę pranešėjo teis, būdamas pranešėjų vykti vizitų su įvairiausiamis delegacijomis, tai padėjo man susidaryti geresnį vaizdą apie situaciją Latino Amerikoje. Ačiū. Dėkoju. Taigi, baigiant šį punktą, norėčiau priminti, kad pakeitimų e, galutinė data yra Liepos 28. Ir prieš Pereidamas prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto, noriu dar pasakyti, kad pakeitimų valanda yra 18 valanda Liepos 28-osios. O dabar leiskite man pastebėti, kad ketvirtas numeris jums buvo išdalintas ir norėčiau padėkoti sekretoriui, rengiant šią informaciją mūsų komitetui. Labai Jums ačiū. Kadangi mūsų svečias jau atvyko, mes periname prie penktojo, tai yra šeštojo darbo tvarkės punkto, sako pirmininkas, sveikinu poną Steveną Vanakerą, kuris yra ministro pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ir užsienio priekybos ministras Belgijos vyriausybėje. Ir šiandien čia jis atstovauja tarybos pirmininkui, dabartiniam tarybos pirmininkui ir žinoma, jis čia atvyko tam, kad pristatytų pirmininkaujančios Belgijos prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. Po sėkmingos Ispanijos, sėkmingo Ispanijos pirmininkavimo laikotarpio šioje srityje dabar eilė Belgijai perimti e, besikeičiantį pirmininkavimą ir mes tikimės, kad jis bus lygiai taip sėkmingas kaip ir ankstesniojo pirmininkavimo metu. Taigi, linkiu Jums sėkmės E, linkiu sėkmės mūsų svečiui ir jo vyriausybei ir e, pirmininkaujančiai Belgijai. Dar kartą Jums dėkoju, sveiki atvykę, žodis e, suteikiamas Jums, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti, ponė pirmininkė, už Jūsų malonius sveikinimo žodžius ir Šiandien aš turiu galimybę pateikti Jums pirmininkaujančios Belgijos prioritetus. Juos ji labai aiškiai išreiškė jau Strasbūro sesijos metu ir noriu pasakyti, kad mes turime, norime e, palaikyti gerus santykius su Europos parlamentu. Mes suvokėme, kad Lisabonos sutartis suteikė svarbesnį vaidmenį Europos parlamentui ir mes tvirtai esame nusiteikę į tai atsižvelgti. Taip pat aišku, kad žvelgdami į tarptautinės priekybos politiką mes norime sukurti pasitikėjimo santykius su Europos parlamentu ir konkrečiai su jūsų komiteto nariais bei taryba. Žinoma, neturėčiau jums priminti to fakto, kad prioritetai, kuriuos pristatysiu, turi būti suvokiami trijo pirmininkavimo kontekste. Būtent mes E, esame trijo kartu su Ispanijos ir Vengrijos e, valstybėmis. Ir 23 birželio mano Ispanijos kolega e, jūsų parlamento sesijoje pristatė pirmojo semestro pasiektą pažangą ir tikimės, kad mes galėsime ją tęsti ir siekti tikslų, kurie buvo numatyti, taip pat atsižvelgdami ir į komisijos darbo programą, atsižvelgiant į vykstančias dėrybas ir pasikeitimus, kuriuos atnešė Lisabonos sutartis, e, kalbant tiek ir apie esmę, tiek ir apie naują institucijų kompetenciją. E, neturėčiau Jums priminti krizės dydžio Europoje, mes vis dar su ją susidurėme ir poreikio surasti tvarų sprendimą visai Europos Sąjungai. Čia mes turime puikią galimybę sustiprinti konkurencingumą, ekonominį augimą ir užimtumą. Žinoma, tai nėra vienintelis sprendimas į visas problemas, tačiau žinoma, tai yra sprendimo dalis, jeigu kartu su visomis 27 valstybėmis narėmis parodysime, kad sugebame išreikšti savo prekybos interesus, siekdami mūsų piliečių gerovės, tuo pat metu remdami skurdžiausių valstybių ekonominį vystimasi. Norėčiau išskirstyti mūsų, objekt, mūsų tikslus į šešias dalis. Pirmiausia, kalbėsiu apie daugia šalius veiksmus, toliau apie regioninius ir dvišalius laisvosios prekybos susitarimus. Toliau norėčiau e, pakalbėti apie naująjį Lisabono sutarties procesą ir e, balansą tarp įvairių institucijų. E, kitoje dalyje kalbėsiu apie prekybos santykius su mūsų pagrindiniais prekybos partneriais Toliau kalbėsiu apie e, vystimosi aspektą susijusiu su priekyba ir galiausiai baigdamas pakalbėsiu apie aktą. Taigi tokia būtų mano pasisakymo paža, e, e, sąranga. Pirmiausia, kalbant apie daugia šalius veiksmus, kalbant apie pasaulio prekybos liberalizavimą, Belgijos pirmininkaujantį valstybę vis dar pasisako už daugia šalius veiksmus ir todėl visiškai nekeista, kad Doho vystimosi raundo užbaigimas išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Žinoma, jūs esate susipažinę su Europos pozicija. Aš vis dar esu įsitikinęs, kad nepaisant e, dabartinio laikotarpio mes e, turime pasiekti tokį susitarimą, kuris galėtų sustiprinti pasaulio ekonomiką, ypač besivystančias valstybės ir prisidėti prie protekcionistinių tendencijų e, e, užbaigimo. Žinoma, mes turime taip pat prisiminti ir e, G20 susitikimą Toronte birželio pabaigoje, kuris e, išreiškė tam tikrą realizmą, kalbant apie įgyventinimo laikotarpį. Aišku, kad jeigu bus kažkokių naujų pasikeitimų, pirmininkaujantį valstybę kartu su komisija informuos parlamento narius, kaip jau vyko ir praeitįje, kaip yra numatyta pagal sutartį. E, toliau, kalbant apie e, dėrybas dėl regioninių ir dvišalių laisvosios prekybos sutarčių, norėčiau pabrėžti, kad jomis mes nesiekiame pakeisti daugia šalių susitarimų. Mes neturime tokio tikslo, tačiau kita vertus aišku, kad regioninės ir dvišalės laisvosios prekybos sutartys padės užbaigti liberalizavimą PPO ir padės e, vystyti sustarimus dėl tokių dalykų, kuriuo, kurių neapima PPO diskusijos. Pirmininkaujantį valstybę sieks pažangos bes, e, besitęsančiose dėrybose regioninėme lygyje, be kita ko su Euromet, su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Mercosur ir dvišalių būdų su tokiamis valstybėmis kaip Indija, Singapūrų, Kanada ir Ukraina ir kur tai įmanoma, pirmininkaujantį valstybę sieks pasirašyti susitarimus. E, dabar norėčiau šiek tiek atkreipti didesnį dėmesį į regioninės dėrybas. Turėčiau pasakyti, kad aš suprantu regioninių dėrybų ypatybės. Kai kurios iš jų vyksta jau gana ilgą laiką, kai kurios jau buvo sustabdytos daugelį metų. Taigi, užbaigiant tokius sustarimus, būtina atsižvelgti į visus elementus, e, lygiai taip, kaip mes atsižvelgdavome ir į visų valstybių narių interesus. Taryba glaudžiai atidžiai stebės šių dėrybų eigą komisijos ataskaitų pagrindų, turėdama omenyje taip pat ir e, tas sąlygas, kurias numato įvairios direktyvos. ES Mercosur susitarimas, tam, kad būtų sėkmingas, turėtų atsižvelgti visus aspektus ambicingai, e, ypač kalbant apie pramoninės prekes, paslaugas žemės ūkį, taip pat saugant intelektinės nusavybės teises ir e, vyriausybės uh, E, vykdomus pirkimus. Kalbant apie Euromet dėrybas, jūs žinote tikslus, čia siekiame laisvosios prekybos erdvės, e, užtikrinant pažangi, pažangų liberalizavimą e, prekių ir paslaugų, kuris prisidėtų prie šio regiono vystimosi. Ir turbūt prisimenate, kad praėjusiu metu pabaigoje buvo numatytos kelio gairės šiam procesui. Jau po 2010 metų kartu su komisija ir mūsų partneriais mes sieksime uh, įvertinti šią situaciją per ateinančius mėnesius. Kalbant apie Centrinę Ameriką, taryba dar kol kas neturi formalaus komisijos pasiūlymo e, pasirašyti susitarimą, kuris buvo e, užbaigtas gegužės mėnesį. Taryba patvirtins savo sprendimą e, užbaigti susitarimą po to, kai gaus Europos parlamento pritarimą, kaip numatyta pagal sutarties 218 e, straipsnio 6 dalį. Galiausiai pernant prie dėrybų su Persijos bendradarbiavimo taryba, nepaisant pažangos, kuri buvo padaryta daugeliu klausimų, dar išlieka neįspręstų daugelis klausimų, ypač priekybos srityje. E, taryba neseniai susitiko 20-ąjį kartą padiskutuoti dėl eksporto muitų ir mes matome, jog buvo pasiekta pažangos. E, toliau, perinant prie regioninių ir dvišalių dėrybų, dabar norėčiau susikoncentruoti ties dvišalėmis dėrybomis. Visiškai nekeista, e, kad galiu Jums patvirtinti, jog užbaigiant susitarimą su Pietų Koreja, e, tai sudarys mūsų svarbiausią prioritetą dvišalėje darbo tvarkyje. Kaip žinote, mes tai diskutuosime, taip pat ir su Jumis. Ir šis procesas jau buvo pradėtas. Šis susitarimas yra pats ambicingiausias e, iš tų, dėl kurių dėrėjusi ES pagal globalią strategiją patvirtintą 2006 m. spalio mėnesį. Taryba tai suvokia, taip pat ir suvokia poreikį įvertinti savo susitarimus dėl visų politinių ir ekonominių aspektų, suderinti visų interesus ir užtikrinti e, šio, šios e, E, šios sąlygos efektyvumą. Taigi, mes manome, kad galėsime sulaukti Europos parlamento pritarimo po to, kai jis vėl susirinks pavasaros atostogų. Jūs tikriausiai prisimenate, kad dėrybos tarp ES ir Azijos valstybių vyko labai lietai, buvo sunku jas užbaigti, to pasiekoje abi šalis sutarė sustabdyti regioninės dėrybas ir apsvarstyti svarbiausius patį tinkamiausią būdą dėrėtis dėl laisvosios priekybos susidarimų. Todėl ES nusprendė e, įtraukti dvi šalių būdų tas valstybės, kurios tuo domisi. Ir tokie dvišaliai laisvosios prekybos susitarimai e, tokiu būdu sudarys tam tikrus etapus, kuriuos vėliau bus galima suvienyti, sujungti regioniniu mastu. Su Singapūru dėrybos jau vyko dviem raundais 2010 metais, kitas raundas yra numatytas rugsėjo mėnesiui. Dėrybos dėl laisvosios prekybos susitarimo su Indija prasidėjo 2007 metais ir iki šiol įvyko daugybė susitikimų, buvo padaryta pažanga, tačiau iškilo tam tikrų sudėtingų uh, vietų, tokių kaip susijusių su, pavyzdžiui, tarifais ir pirkimais. Taigi mes e, matome, jog buvo pasiekta didelė pažanga dėrybose šiais metais, tačiau šiuo metu dar sunku numatyti e, jų e, pabaigą. Kalbant apie Kanadą, ES derasi dėl išsamios ekonominės ir priekybos sutarties CETA. Tai yra ambicinga iniciatyva kylanti iš bendros pastangos apimti priekybą prekiamis ir paslaugomis, taip pat siekiant apsaugoti intelektinių nuosavybės teisių apsaugą ir taip pat užtikrinti tvarę plėtrą. Taigi aš taip pat tikiuosi, jog čia mes eisime tinkamai linkme ir ES galės apžvelgti padėtį rudenį ir pažiūrėsime, ar sugebėsime pasiekti susitarimus per protingą laikotarpį. Toliau kalbant apie Ukrainą, ji mūsų darbo tvarkėje yra jau nuo 2008 metų e, dėrybų etapas, e, ką tik praėjo, matome, jog šiuo metu sunku įvertinti pažangą, ypač kalbant apie e, teisės sistemų suderinimą, rinkos prieiga tam tikrose sektoriuose. Tačiau ES yra svarbi partnerė ir ES ir taryba tikisi, kad tarybos pasieks pažangos per ateinantį semestrą. Toliau dėl susitarimų su Peru ir Kolumbijos. Po to, kai taryba, komisija užbaigė darybas dėl daugiašalės sutarties 2010 m. kovo mėnesį, taryba dabar laukia komisijos pasiūlymų ir e, galės pasirašyti šį sustarimą. Taigi čia, ponios ir ponai, gal tada dabar perėsime prie kitos dalys, prie trečiojo skyriaus, kur e, pakalbėsiu šiek tiek išsameu apie Lisabonos sutarties įsigaliojimą, kuri, kaip žinote, atnešė labai svarbių pasikeitimų. Them... Vienas iš tokių esminių pokyčių tai Europos parlamento galių padidinimas, e, taip pat galimybė jam tvirtinti vidaus priemonės e, susijusias su mm, bendrai prekybos politika ir sudaryti tarptautinius prekybos susitarimus. Sutartis taip pat numato, kad, parlame, kad parlamentas turi teisę gauti visai susiję informaciją. Noriu pasakyti, kad e, pirmininkė džiaugiasi šiais svarbiais pokyčiais ir su didžiul, didžiuliu pasitenkinimu pažymė, kad bendradarbiavimas su Europos parlamentu prekybos srityje jau prasidėjo. Mes pasirūpinsime, kad Lisabono sutarties, sutartie numatytos procedūros būtų pritaikytos visapusiškai siekiant sąjung, tikslų sąjungos prekybos politikoje. Vienas iš pokyčių yra susijęs su ES <clears throat> išskirtinė kompetencija užsienio tiesiog investicijų srityje. Per atneščius mėnesius taryba nagrinės uh, būdus, kaip integruoti tiesioginės užsienio investicijas į ES sritį. Visų pirma, bus svarstomas reglamento projektas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų taikomų dvišaliams susitarimams ir kita priemonė, tai komisijos prane, komunikatas dėl e, ES politikos šioje srityje. Mes ką, taryba ką tik gavo komisijos pasiūlymus ir jų svarstymas tuoj prasidės. Europos parlamentas taip pat gavo pasiūlymą dėl reglamento, kuris turės būti tvirtinamas atitinkamai pagal įprastinę teisėkros procedūrą ir komunikatą gavo. E, tarybos pirmininkė draugė su komisija sieks, kad diskusijos e, vystytųsi kiek įmanoma konstruktyviau. Mes suprantame, kad tai yra mm, plati tema ir kad e, jos svarstymas užtruks mes norime, mes sieksime atlikti visą pagrindinį darbą ir suteiksime tarybai galimybę išsakyti svarbiausius pasiūlymus kiek įmanoma greičiau. Ketvirtame savo, pasis, savo pasisakymo dalyje kalbėsiu apie prekybinius santykius su pagrindiniais mūsų partneriais. Norėčiau aptarti, paminėti keletą dalykų, kuriuos svarstysime vėliau. Jūsų tikriausiai nestebins, kad aš kalbėsiu apie transatlantinius santykius Rusija ir Kinija. Nereikia tikriausiai nei sakyti, kad prekybiniai santykiai su jungtinėmis valstijomis yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai. 2009-aisiais, nežiūrint finansinės krizės, Europa eksportavo daugiau nei 204 milijardų eurų vertės prekių, e, o įsivežė apie 160 milijardų eurų vertės prekių. Paslaugų srityje e, eksportavome šim, beveik 120 milijardų e, vertės e, paslaugų, įsivežėme 127 milijardus 67 milijardų eurų vertės paslaugų. Taigi tai atskleidžia, kad mūsų e, rinkos atstovauja beveik 700 milijonų vartotojų. Pirmininkamo metu mes sieksime ne tik suintensyvinti e, mūsų strateginę partnerystę daugia šalis klausimais ir gyventinti 2007 ekonominio bendradarbiavimo programą ir e, dialogą, bet taip pat ir sustiprinti darbą transatlantinėje ekonomikos taryboje. Be abejo, mūsų santykis su jungtinėmis valstybėmis yra puikus ir aš E, ne, nebandysiu išpūsti tų, tų klausimų, kurie nuodė mūsų santykius. Mes dirbsime, kad tie klausimai bus, būtų išspręsti. Europos Sąjunga, svarbu, kad Europos Sąjunga kalbėtų e, vienu balsu. Taip mes geriau apsa, užtikrinsime savo interesus. Be abejo, kalbant apie Rusiją, š, Rusija taip pat yra mūsų darbo tvarkėje, mes, mūsų santykiai prekybiniai santykiai su šia partnerė yra gyvybingi ir uh, abiejų e, ir Rusijos ir mūsų ekonomika auga. Deja, pastaruoju metu šias tendencijas pakeitė krizė ir taip pat vienašališkos priemonės, kurių, kurias įdėgė Rusija ir kurios paveikė dvišalę prekybą. PPO vyksta. E, Stojimo dėrybos dėl naujos sutarties, kuri pakeis dabartinį uh, E, partnerysės ir bendarbiavimo susitarimą. O e, tai yra svarbiausias ES-Rusijos santykių aspektas. Kaip žinote, e, taryba palaiko Rusijos siekius tapti PPO nare. Dabar e, iniciatyva yra Rusijos rankose. Aš esu įsitikinęs, kad narystė PPO drauge su nuostatomis dėl priekybos ir investicijų, kurios bus įtraktos į naują susitarimą, užtikrintų e, geresnius ES Rusijos santykius priekybos srityje. Tai taip pat atitiktų partnerystės modernizavimo vardan dokumentą, kurį neseniai patvirtino ES ir Rusijos vadovų taryba. Vėlgi, e, taryba pasisako už tai, kad būtų išspręsti visi nesutarimai priekybos rytyje su Rusija. E, ir mes norime, kad būtų, kad užsisakytų protekcionistinių priemonių, kurios atsirado įvedus bendrą išorės tarifą ir įsikūrus Rusijos, Baltarusijos, Kazakstano muitų sąjungai. Taryba, aišku, neprieštarauja muitų sąjungos steigimui, bet yra įsitikinusi, kad e, tai gali turėti neigiamų pasiekmių Rusijos siekiams tapti PPO nare ir mūsų dvišaliams santykiams. Galiausiai Kinija. Su Kinija prekybos rytyje mums iškyla tikras iššūkis. Kinija tapo e, antra pagal svarbą ES priekybinė partnerė po jungtinių valstybių. Tai yra pagrindinis mūsų importo šaltinis. Mes esame didžiausia Kinijos priekybinė partnerė. Atvira ES rinka labai prisidėjo prie e, Kinijos augimo, kurį stimuliuoja eksportas. Savo ruoštų ES daug, e, gavo daug naudos iš e, Kinijos išaugančių Kinijos rinkų. Tačiau reikia užtikrinti, kad Kinija sąžiningai prekiautų su mumis, e, gerbtų intelektinės nusavybės teisės ir įgyvendintų savo įsipareigojimus prisimtus PPO. Konkurencija yra žiauri. Tai nieko naujo, tačiau konkurencija turi lydėti reikalavimas užtikrinti nediskriminuojančią aplinką Kinijos rinkose. ES nuolatos reiškia savo susirūpinimą šiais klausimais dvišaliuose santykiuose su Kinėje bei pasaulio prekybos organizacijoje. Taryba yra įsitikinusi, kad vykstančios dėrybos su Kinėje dėl plataus partnerystės ir, ir bendradarbiavimo susitarimo gali užtikrinti naują ir tvirtą pagrindą mūsų dvišaliams santykiams. Dabar norėčiau aptarti temą, penktąją temą, e, kuri yra vienas iš Belgijos pirmininkavimo prioritetų, tai yra prekybos vistomasis matmuo. Ir aš manau, kad čia tur, imsimės trijų svarbiausių dalykų, kalbant apie šį matmenį. Visų pirma, bendroji prekybos lengvatų sistema, ekonominės partnerystės susitarimai ir susitarimas dėl bananų. Visų pirma, ekonominės partnerystės susitarimai, taip vadinamos EPOS su AKR šalimis, yra Čia mūsų tikslas nesikeičia. Norime sudaryti visapusiškas regioninės ekonominės patenštės sutartis, nes tai yra priemonės užtikrinančios vystimasi ir galinčios atgaivinti prekybos srautus e, su AKR šalimis. Tai yra labai svarbu dėl ekonominės krizės, nuo kurios labai nukentėjo AKR e, šalių ekonomikos ir ypač jų prekyba. Bendroji prekybos lengvatų sistema bendrame ES požiūrėje į prekybą ir vystimas yra ypač svarbi. Europos parlamentas teisingai akcentavo savo kovo mėnesio rezoliucijoje, kad tokia priemonė vaidina labai pozityvų vaidmenį besivystančioms valstybėms. Kita vertus, nieko nėra tobulo Šiame pasaulyje šią sistemą taip pat galima tobulinti ir todėl komisija pasiūlys per atinančius mėnesius šią sistemą peržiūrėti. Mes pritarėme parlamento raginimui parengti naujų, naują išsame sistemą. Taryba e, yra pasirengusi svarstyti dabar galo, galiojančio GSP reglamento e, taikymą ribotam laikotarpį, taikymo pratesimą ribotam laikotarpį, kad būtų kad taip išvengtume teisinio vakumo, kol bus parengtas naujas išsamus reglamentas. Toliau, susitarimas dėl bananų, kurį neseniai pasirašė ES su Latino Amerikos šalimis bei Junktinėmis valstijomis. Tai atskleidė ES gebėjimą išspręsti ilgalaikį e, prekybinį ginčą konstruktyviai. Be to, e, išsisprendė viena iš problemų, kurią būtų reikėjęs spręsti Dohos raunde. Norėčiau ypač akcentuoti dar vieną svarbų dalyką - susitarimą pasiektą Ženevoje tai yra Latinų Amerikai ir akar šalims e, rūpima, rūpimus taip vadinamus tropinius ir preferencinius erozijos gaminius. Turime nepamiršti ir bananų susitarimą lydinčių priemonių paketo, pagal kurį ES kurį ES siūlo pagrindinėms AKR valstybėms eksportuojančiams bananus. E, Užbaigdamas mūsų pirmininkavimo pristatymą, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie aktą kovos su padirbtais, su prekyba padirbtais e, gaminiais susitarimą. Jūsų komitetas tikriausiai prisimena, kaip vyko dėrybos dėl šio dokumento. Aš tik norėčiau akcentuoti, kad veiksminga intelektinės nusavybės teisų apsauga yra politikos prioritetas, kuriam pritarė abi mūsų institucijos ir akcentavo, kad tai yra vienas iš svarbiausių elementų užtikrinant ir skatinant konkurencingumą, novatoriškumą ir klėstėjimą ES ir pasaulio ekonomikoje. E, atsiliepdama į, parlam, atsiliepdama į parlamento raginimus ir siekdama didesnio skaidrumo, taryba ėmėsi iniciatyvos ir e, paviešino e, susitarimo projekto tekstą, kad pilietinė visuomenė ir suinteresuotų grupė atstovai su juo galėtų susipažinti. Ir taryba gali tik džiaugtis, kad e, jos darybiniai partneriai taip pat nusprendė e, išsakyti savo nuomonę apie šį klausimą. Ir todėl buvo įmanoma paskelbti šį tekstą. Devintasis darybų raundas įvyko Lucernoje 2010. E, birželio 28 Liepos 1 dienomis. Dalyviams dalyviai prisiminė e, šių e, dėrybų pagrindą. Taip pat buvo aptarti tokie aspektai kaip e, trijų, trijų smūgių taisyklė, bet taip pat tai, kad aktą neturėtų apimti naujų intelektinės nusavybės teisių ar išplėsti dabar jau egzistuojančių intelektinių nusavybės teisė. Atrodo, kad komisija šiandien tą temą pasisakys parlamente. Aktas susitarimas nekliudo ją pasirašiusioms valstybėms, ją pasirašiusioms valstybėms e, puoselėti pagrindinės teisės ir laisvės. E, ji neprieštarauja PPO trips sutarčiai. Galiausiai norėčiau dar kartą akcentuoti. Dar kartą pabrėžti, kad taryba E, laiko parlamentą ir, parlamentą ir jūsų komitetą labai svarbiais partneriais e, dėrybose vykdomose pagal Lisabono sutartį. Taip prisidės prie mūsų visų tikslo sudaryti veiksmingas ir veikiančias sutartis. Pone pirmininkė, ponios ir Ponai, bendroji priekybos politika pasiekė kryškelę, mums, mūsų laukia naujas etapas. Ir jūsų parlamentas, mūsų parlamentas vadins svarbiausią vaidmenį šiame kelyje. Belgija savo pirmininkavo metu yra pasiryžusi su jumis bendarbiauti ir siekti reikalingų pokyčių. Ir tikimės, kad gruodžio 31 šiais metais galėsime viską apžvelgę, kas nuveikta, pasakyti, kad mes einame teisingu keliu. Ačiū, ponė pirmininkė. You, Minister, uh, extensive... Uh, Ačiū ministrui už tokią išsame kalbą apie pirmininkaujančios Belgijos prioritetus priekybos srityje. Norėčiau Jums informuoti, vakar buvo techninis informacinis posėdis dėl aktą paskutinioje raundo dėrybų. Libė komitetas buvo informuotas. Na, mūsų domina gal kiek kitas aspektas, tačiau jūs teisingai pažymėjote, kad apie aktą buvo pateikta informacijos, dabar atėjo laikas klausimams. Septyni nariai prašė žodžio. Kiek yra frakcijų? bent jau tiek pasisakymų tikrai bus. Keturios minutės daugiausia kiekvienam. Pradėsime nuo EPP e, atstovės ponios, ponios Rubo. Ačiū ministrė, kad atvykote pas mus, nors tikrai Briuselėje šiuo metu jūsų laukia labai daug darbų, daug daugiau negu e, galėtumėm įsivaizduoti ir sunku rasti laiką atvykti pas mus e, Tikrai labai graži programa ir daug ten įdomaus. Praėjusią savaitę Strasbūrė su ją susipažinome. Tačiau kiekviena pirmininkaujanti valstybė skelbė beveik tuos pačius prioritetus. Manyčiau, šioje, šioje srityje būtent ta problema ir yra. Pirmininkaujantį Ispaniją e, pastumėjo daug ką į priekį, ypač santykiuose su Lotynų Amerika, tačiau kitur buvo mažiau dėmesio parodyta du konkretus klausimai. ES e, sudarinėja daug dvišalių sutarčių, vykdo dvišalės dėrybas, tačiau kartu teigia esanti už Dohos dėrybo raundą. Taigi, ar nemanote, ar kitaip suformuluosiu, kur ES galėtų E, ir ką galėtų es įnešti, kad Dohos dėrybų raundas e, išeitų iš aklygatvio. Aš kažkokių galimybių persiležimų nematau, bet gal jūs išvelgėte. Toliau jūs teisingai pabrėžėte EP vaidmenį, kuris pasikeitė iš principo po Lisabono sutarties ir jūs kaip ir kitas belgas komisaras Degucht, e, turi savo nuomonę, tačiau mane domina konkretus bendradarbiavimo pavyzdžiai. Ir paskutinis aspektas, tai daugiau pastaba, prieš dviejus metus rengiau prekybin... prašymą dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Rusija. Tuomet E, mes daug ką naujo pasakymo ir dabar ten išdėstančios mintis yra e, aktualios. Taigi, ar manote, kad Rusija kada nors taps PPO narė? Ačiū. Dėkui. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Merci, Ačiū. Dėkui pirmininkaujančiai Belgijai už kalbą. Norėčiau keletą pamastymų išsakyti. Jūs palėtėte dvi šalius susitarimus, bet mano frakcijas nuomonė negalimo, negali dvi šalių susitarimų klaida pakeisti daugia šališkumo. Mes norime eiti daug toliau ir daugia šalė politika atveria daug didesnių galimybių. Kalbant apie įvairių politikos ryčių nuoseklumą, čia taip pat trūkumų išvelgiu. Perinant konkrečiai prie ES prekybinės politikos visiškai neatsižvelgiama į tai, kokiu kokią įtaką ji gali turėti ūkio vystimuisi, mokslo plėtrai, švietimui, ekonomikos augimui. Sakyčiau, kad priekybinė politika turi būti traktuojama kitų ES politikos sričių kontekste. Tas pats galiotų e, automobiliams ir pietų Korejai. Čia mes turi, galėtumėme daug daugiau visko suderinti. Komisaras De Hocht bando rasti mūsų europietiškiams produktams naujas rinkas eksportui visame pasaulyje, bet lyginant su kitomis šalimis, mūsų mes esame labai stipriai atsilikę. Kyla pavojus, kad net ir tose keliose sritise, kur esame lyderės, prarasti pirmavimą Kinijoje ir atsilikti nuo jos. ką Jūs manote apie socialinės ir aplinkosauginės normas derintis dėl prekybinių susitarimų? Tai yra esminiai kriterijai, gal juos reiktų labiau pabrėžti per dėrybas. Aš a, nesakau, kad nieko nedarimo, bet mane domina jūsų reakcija. Jūsų žodžiai apie EP vaidmenį a, E, tikrai paglosto mūsų savimylę, bet turime suvokti, jog komisija ir e, taryba skausmingai nenori pripažinti pasikeitusios realybės apie platesnius EP įgaliojimus. Taryba nenori, kad mes 33 straipsnio komitete sėdėtumėme. Kągi tai iš tiesų reiškia? jog kalbama viena, daroma kita. Dirbti 33 straipsnio komitete yra labai svarbu parlamentui. Nebejoju, jog visos čia esančios frakcijos tam pritartų. Tikrai atsiprašau, kad gal taip tiesiai kalbu. Vyko neoficialus susitikimas dėl aktos, bet aš negalėjau dalyvauti, mano asistentas e, dalyvavo, jis e, papasakojo, kas ten vyko, tačiau kokiagi nauda iš viso to? Kokiagi nauda, jei EP narys negauna prieigos prie tokios svarbios informacijos dėl akto? Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le ministre, aussi je voudrais vous féliciter pour... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, norėčiau pasveikinti jūs su tuo, kaipgi jūs išdėstėte pirmininkančios Belgijos prioritetus. Nėra abejonių, jūs norite tęsti Ispanijos įdirbį, testinumas, matau, yra artimas jūsų širdžiai. Gerai, kad taip yra. bet norėčiau e, pabrėžti e, kai kurias kolegų iš kitų frakcijų išsakytas mintis. Būtent kogi mes tikimės iš pirmininkaujančios Belgijos daugia šališkumo srityje. Mums tai yra labai artima. Reikia atsižvelgti į naujas EP kompetencijas, kurias jis e, gavo įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Šie nauji įgaliojimai negali likti tik popieriuje, jie turi tapti realybę. Šiuo metu e, situacija jūsų gimtinėje tikrai nėra pati ramiausia. Nepaisant to, tikimės, jog būtent e, Belgijai, vadovaujant Belgijos komisarui De Huchtui pasistumės reikalai priekybos srityse. Čia aš e, turiu omenyje, kad gal e, tas faktas padės e, sustiprinti bendradarbiavimą tarp trijų institucijų. Taip pat mane domina tai, ar komisija dėrybose su Merkosiūr išnaudos visus jai suteiktus įgaliojimus. Taryba išsakė savo poziciją dėl kai kurių dėrybinio aspektų, taip pat yra aiškiai tarybos nuomonė dėl žemės ūkio. Taigi, kaip jūs galvojate bendradarbiauti šiuo klausimu su komisija? Toliau žmogaus teisų nuostata, jos įtraukimas į prekybinius susitarimus su trečiosiamis šalimis. Ar jūs laikysitės e, tokio reikalavimo, ar manote, kad bus įmanoma vieningai taikyti žmogaus teisų nuostatas, pavyzdžiui, iš Indijai ir Šrilankai? Merci, Monsieur le Président. Euh, merci, Monsieur le Ministre. Euh, si, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė. Na, jeigu mano šaltiniai teisingi, nustatydamas pirmininkančios Belgijos prioritetus, jūs aiškiai pasakėte, kad nenorite e, jokios dramos, kuomet kalbate apie 20 e, politinių sričių ir 30 tikslų. Aš esu tikras, jog jūs norite laikytis plataus požiūrio savo pirmininkavimo metu. E, žinoma, tai ne visuomet atspindi prioritetų lygį, tačiau kalbant apie susitarimus tarp komisijos ir parlamento, manau, jog svarbu, kad e, galėtume išgirsti pirmininkaujančiosios Belgijos nuomonę mūsų frakcijoje. Manau, jog daug jau buvo pasakyta apie parlamentarų dalyvavimą koordinaciniuose posėdžiuose, kalbant apie tarptautinės dėrybas. Ar jūs remiate šį pasikeitimą? E, tai, jog parlamentarai nesidera, žinoma, mes to ir neprašome, tačiau mes norėtume turėti galimybę labai glaudžiai stebėti dėrybų eigą. Antras klausimas, kalbant apie partnerystę su Turkmenistanu. Kaip žinote, dėrybos e, buvo labai sudėtingos. Keletų atvejų Europos parlamentas išreiškė išlygą dėl žmogaus teisių padėties. Kilo idėja dėl sustiprinto susitarimo praėjus vieneriems metams pasirašius partnerystės susitarimą. Mums kelia didžiulį nerimą E, ši padėtis. Atrodo, jog naujos dėrybos netrukus bus pradėtos, netgi jei padėtis dėl žmogaus teisių regione nepagerėjo. Taigi mes norėtume išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Ar pirmininkaujanti Belgija ir toliau tęs dėrybas su Turkmenistanu ar ne? E, taip pat minėjote aktą. Tiesa, kad mes sunkiai diskutavome šiuo klausimu. Žinoma, e, yra ir konfidencialumo aspektas. Aš prašiau pamatyti tam tikrus dokumentus. E, ir žinoma, vis dėlto, jeigu mes negalėtume nuveikti nieko politiško, e, kalbant apie aktą, galėtume nuveikti kažką kito normalu, kad žmonės gali prieiti prie dokumentų ir turėti savo nuomonę, tačiau mes kaip parlamentas negalime nieko nuveikti. Ir norėčiau išgirsti, ką Jūs manote, ką tai reiškia, kalbant apie demokratiją ir Europos institucijų vaidmenį. Jūs paminėjote daugia šalių susitarimą su Kolumbija ir Peru. Suprantu, kad Europos parlamentas nebus prašomas pateikti nuomonę e, iki 2011 metų, tačiau galbūt kitaip negu Ispanijos pirmininkaujanti valstybė, pirmininkaujanti Belgija, mano, kad galbūt šios dėrybos įvyko per greitai. Kalbant apie šios susitarimus ir galbūt jie buvo nepakankamai išanalizuoti, kaip žinote, šiuose komitetuose mes reguliariai aptarėme žmogaus teisų ir socialinių teisų šiuose valstybėse klausimus. Taigi, kaip manote, atsižvelgiant į šį e, lėtą E, dėrybų laikotarpį, galbūt tos dėrybos įvyko per greitai. Paskutinis pastebėjimas. Vienu iš savo prioritetų jūs minėjote Kankūno e, susitarimą aplinkosaugą, žinoma, vyksta didelės diskusijos dėl technologinio perkelimo ir priekybos aspektai čia yra svarbus derantis dėl klimato kaitos. Ar jūs planuojate aptarti ir šį klausimą savo darbo tvarkėje, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas didesnis nuoseklumas, pavyzdžiui, derantis dėl klimato kaitos e, susitarimų ir priekybinių susitarimų. E, Dėkuoju, dabar pereikime prie Helmuto Šolco pasisakymų. Dėkuoju. Norėčiau taip pat padėkoti ir ministrui Šiandien iš ryto mes jau pasikeitėme nuomonėmis konstitucinių reikalų komitete ir jūs labai tiksliai apibūdinote pirmininkaujančios Belgijos tikslus ir siūlomus sprendimus. Taigi, man susidarė įspūdis, kad pirmininkaujanti Belgija yra labai gerai pasirengusi ateinantiems šešiems mėnesiams, kurie jau prasidėjo. Uh, Norėčiau pabrėžti keletą pastebėjimų, nesikartodamas, kas jau buvo pasakyta. Man įdomu štai kas. Jei rimtai atsižvelgiame į Europos piliečių lūkesčius, būtent e, kalbant apie ES politiką, santykius tarp ES parlamento, tarybos ir komisijos, būtent, kad e, jų veikla turėtų būti skaidresnė ir suprantamesnė, norėčiau paklausti jūsų, ką galvojate apie tikrąjį deleguotų bendro sprendimo procedūrų įgyvendinimą Europos parlamente prekybos klausimais, konkrečiai kalbant apie 270-271 straipsnį. Tokiu būdu mes galėtume išeiti iš aklavietės, kurioje jau esame atsidūrę mėnesių mėnesiais. Tikiuosi, kad pirmininkaujanti Belgija žengs didžiulį žingsnį į priekį, rimtai atsižvelgdama į piliečių lūkesčius, kadangi jiems nesvarbu vienas ar kitas straipsnis, bet jie nori, kad būtų išspręstos problemos. O jeigu mes neišeisime iš aklavietės, tuomet prisidėsime prie uh, e, ES politikos e, tiesiog nevertinimo. Taigi, būtina spręsti prekybinius aspektus, prekybinius klausimus, e, suvokiant naujus tarybos ir parlamento įgaliojimus e, Europos struktūrų kontekste. Aktą jau buvo paminėtas, norėčiau pridėti tik tai dar vieną pastebėjimą, kalbant apie aktą. Ar manote, kad būtina e, pradėti vykdyti dėrybas dėl aktą daugia šalėme lygyje, e, bent jau pavyzdžiui PPO arba kitose organizacijose, kadangi šis klausimas daro įtaką ekonominiam bendradarbiavimui tarp ES ir trečiųjų šalių. E, mano trečias klausimas. Jūs E, minėjote bananų susitarimą, e, buvo e, padarytos tam tikros nuolaidos Kolumbijai ir Peru, kitoms Centrinės Amerikos valstybėms. Atvyko ambasadoriai taip pat ir iš AKR valstybių, kurie klausė, o kaipgi mes. Taigi, ar pirmininkaujantį Belgiją suvokia vis didėjantį, didėjančius lūkesčius, E, skatinti komisiją didinti kompensavimą bananus eksportuojančioms valstybėms. Galiausiai mes jau daug kalbėjome apie žmogaus teisės, mano kolega e, taip pat jau apie tai kalbėjo. Norėčiau tik tai grįžti dar kartą prie Kolumbijos realybės. Flamandų parlamento vadovas atmetė investicijų susitarimą tarp Belgijos ir Kolumbijos dėl labai rimtų problemų susijusių su žmogaus teisų pažeidimu Kolumbijoje. Ar manote, kad bus imtasi naujo požiūrio, būtent iš tarybos pusės, įtraukti šios klausimus į darbo tvarkę ir Žinoma, šis politinis aspektas tai padarys poveikį ir prekybos santykiams tarp ES ir kitų, Euro, e, kitų pasaulio regionų. Dėkoju. William Dartmouth. Ir Viljamas Dartmouthas, Europos e, laisvės ir demokratijos alijanso atstovas. Jūs minėjote Kiniją. Kai lankiausi Junktinėse valstijose rudenį, Harvardo profesorius man pasakė štai ką. Kinijoje augimas sudaro 10 procentų, kai tuo tarpu nedarbas ten sudaro tik 10 procentų. Daugelį Europos valstybių nedarbo lygis yra 20 procentų. Noriu jūsų pasiklausti apie dabartinį Kinijos valiutos vertinimą. Ar jūs manote, kad e, Kinijos valiuta yra pervertinta? Ar nemanote, kad ją reiktų iš naujo vertinti? Ar jūs mąstėte, ma, svarstėte, a, tai, kad Kinija galbūt vykdo, kad Kinija iš esmės, na, vykdo savo sušės merkantilizmą. Uh, Pagal Lisabono sutartį dabar turime nuolatinį tarybos pirmininką ir uh, vyriausiai įgaliotinė užsienio politikai. Ar tai kažkaip veikia, trukdo Belgijai pirmininkavimo metu, atsižvelgiant į tai, kad Belgija pirmininkauja tik pusmetį, galiausiai jūs gali, minėjote GSP Plus pre, prekybos lengvatų mm, sistemą plus. Jūs minėjote, kad tikitės, kaž, kad ta sistema bus keičiama ir peržiūrima. Gal galite detaliau paaiškinti, kokiu pokyčiu tikitės? Kristijana Muskardinį paprašė žodžio taip pat. Jis sėdi mano dešinėje. Grazie, eh, Presidente. Pro, eh, per la sua relazione. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir užduoti keletą klausimų. Ar Belgija pirmininkavimo metu atsižvelgs į bandymus e, harmonizuoti muitų sistemas, kalbu apie Europos muitų sistemą, taip pat kova su padirbtais gaminiais, taip pat kalbant apie teisėtas, tinkamai teisėtai pagamintas prekes pasiekiančias ES. Tai yra ne tik problema, kuri trukdo vėlina mūsų ekonomikos atsigavimą, bet kai kuriais atvejais tie gaminiai kelia pavojų žmonių sveikatai. Ar jūs manote, kad, kontro, kad, kad gal reiktų steigti kontrolės ir inspekcijų sistemą ir dėkti vieningą, suvienodintą kontrolės sistemą ir taip tikrinti gaminčius, gaminius pasiekiančius e, ES? Kaip su kilmės vietos nurodymu ant prekių iš trečiųjų šalių? Uh, Ar manote, kad taryba skirs daug dėmesio šiam klausimui? Mes jau, lab, jau kurį laiką labai atidžiai nagrinėjame šį klausimą. Nuo 2005 komisija šioje srityje taip pat labai aktyviai dirba ir bando parengti apibrėžimą. Dar vienas dalykas, kurį jūs tikriausiai puikiai žinote, tai yra štai kas Afrika yra ir kurį laiką jau yra žemynų, kuriame Indija ir Kinija supirkinėja didžiulius žemių plotus ir tai kelia ženklę destabilizavimo, šio žemyno destabilizavimo riziką. Kai kuriuose vietose tai kelia tikrai rimtų problemų, ypač kalbant apie prekių gamybą, kuri užtikrintų pagar, pagarbą žmogaus teisėms. Ar jūs nemanote, kad yra dar vienas nesažiningos priekybos pavyzdys? Toliau Merkosiūras. Mes labai atidžiai stebime e, dėrybų dėl šios sutarties eiga ir kaip ir kiti išreiškėme savo abejonės dėl šio sustarimo, ypač žemės, sustarimo dėl žemės ūkio sektoriaus taryba Belgijos pirmininkavimo metu turės ypatingą dėmesį skirti šiems aspektams, kurie dar iki šiol yra neišspręsti. Aš pats norėčiau užduoti Jums klausimą apie Dohos raundą, nes atrodo, kad mes tarsi palaikome idėją, kad Dohos raundas netrukus baigsis, tačiau mes nieko nedarome, kad tai iš tikrųjų vyktų ką turėtume ir galėtume nuveikti, kad viskas pajudėtų. Ar galbūt mes laukiame, kad jungtinės valstijos supurtytų viską ir sudarytų susitarimus su Kinė, Brazilija ir Indija? Ar mes pritarėme jungtinių valstijų nuomoniai dėl to, kad 2008 metų paketas šiandien jau yra nebeiprimtinas ir kad kylančios ekonomikos valstybės Kinija, Brazilija, Indija turėtų gauti daugiau nei numatyta pagal 2008 paketą, ar mes galbūt laukiama, kad Junktinės valstijos um, pasistengtų ir susitartų, kai tuo tarpu mes susitartų su, didžiais, su didžiosiamis partnerėmis, o mes tuo tarpu Tik tai stebėsime, kas vyksta jiems bandant susitarti. Ar nemanote, kad tai mums šiek tiek nenaudinga padėtis? Nes vienas, viena pagrindinių mūsų, tai, tai mes kaip viena svarbių priekybinių partnerių laukiamo, kol kiti padarytų viską už mus. Taigi jums žodė daugybė klausimų. Na, turime bent jau 20-15 minučių. Pakankamai laiko pabandyti atsakyti visus klausimus, kuriems buvo skirti. Uh, Ačiū. Aš atsakysiu angliškai, nors suprantu vokiškai, bet man sunku kalbėti šią kalbą. Todėl atsakinėsiu angliškų. Tikrai anksčiau pirmininkasios valstybės skelbė panašias E, ambicijas, kaip ir mes. Kitas kolega sakė, kad tai juk norime suvarti labai plačius dirvūnus ir sunku bus rasti čia savo prioritetus, bet mūsų akiratis tikrai labai platus Neįsivaizduojame, jog visas problemas per šešias mėnesius išspręsime. Norime išlikti blaiviai mąstantis, kiek tai įmanoma ir sieksime rezultato, o ne tik kalbėsime apie juos. Tai reiškia, jog nuolat susidurime su tais pačiais dalykais. Kalbant apie Doha, kągi mes čia galime nuveikti. Taigi turime suvokti, jog atsiveria galimybė ir ta galimybė dabar e, labai gerai matoma. Ne tik mes, bet ir likusi pasaulio dalis mano, jog situacija per ateinančius mėnesius e, situacija gali pasikeisti. Neturime savęs apgaudinėti ir galvoti, jog dvi šalės ar regioninės dėrybės, dėrybos būt, bus geresnė išeitis. Ta turime nuolat kartoti. Todėl Doha mums išlieka prioritetų. Kai kas e, kalbėjo labai teisingai apie tai, jog gausybė dvišalių susitarimų nepakeis e, nuseklaus e, daugia šališkumo. Tačiau mes neturėtumėme čia kažkokių linijų briežti ar griežtai nuo kažko atsiriboti. Diskutavau su komisaru De Huchto, turime tęsti diskusijas, vadovaudomėsi savo logiką. Aišku, daug kas priklauso nuo JAV, tačiau ne tik nuo valstijų. Negalime kaltinti vienintelio partnerio. Nėra iš to jokios naudos, nes e, naudos gausime visi tik tuo met, jei pajudėsime į priekį. Taigi turime pasinaudoti tomis atsiveriančiamis galimybėmis. Taigi mes galime pasiekti kartodami e, tą patį ir reikštami savo įsitikinimą. Pone Guntal, jūs klausėte, kaip ir kiti kolegos, apie bendradarbiavimo su EP praktinius aspektus, apie tai, kaip reikia bendradarbiauti su 33 straipsnio komitetu, kuris tapo atrodo 173 straipsnio komitetu. Čia turime atsižvelgti į du aspektus. Norėčiau informuoti ar priminti, kad Lisabono sutartis daug konkrečiau apibrėžia kai kuriuos e, aspektus, o galiausiai yra reikalavimas tam tikras e, susitarimas, kuris e, įtrauktų parlamentą. Tikrai negalime apeiti parlamento, ypač jo rezoliucijos, ar kai jis ieško įvairiausių kontaktų, tokie tiek formalūs, tiek neoficialūs kontaktai turi vystytis, bei institucijos turi bendradarbiauti e, glaudžiau. Taigi visi mes norime būti aktyvus. Nepamirškime, kad e, ir aš taip pat dirbau parlamente prieš tapdamas ministru. Aš esu dar persisunkęs parlamentarizmo dvasia. Akivaizdu, kad parlamentas turi turėti savo nuomonę bei kontroliuoti. Sakyti, nesame patenkinti, mūsų vienas, vienas ar kitas dalykas netenkina, bet parlamentas neturi tapti dėrybininku. Tokiai logikai negaliu pritarti. Maničiau, tai yra esminis klausimas, ponė pirmininkė. Akivaizdu, jog būtina kreiti, krei, keistis informaciją, rengti daug susitikimų, tai yra svarbu, o galiausiai mūsų laukia parlamento pritarimas arba nepritarimas. Turime vadovautis geriausios praktikos principais. Labai atidžiai turime klausytis parlamento nuomonės, bet parlamentarai neturėtų patys dalyvauti per dėrybas. Na, bet ir taryba ne visuomet per dėrybas dalyvauja. Jūs žinote, kad Belgija yra labai draugiška komisijai, kurie ir atlieka didžiąją darbo dalį. Rusija tikrai yra svarbi mūsų partnerė. Ir jūsų juokas liudija, kad e, manote, jog esu dar jaunuolis. Pone Arif, e, išgirdau daug įdomių komentarų apie didesnį nuseklumą e, politikoje. Jūs kalbėjote ne tik apie pirmininkaujančias valstybės ir jų prekybinę politiką, bet apskritai apie vadovų tarybos pirmininką. Lisabono sutartis numato glaudesnių galimybių koordinuoti darbus tarp įvairiausių institucijų. Tokiu būdu turėtų būti pasiektas didesnis nuoseklumas. Manau, kad taip ir bus. Nenoriu gilintis į smulkmenas. E, jūs esate be abejo teisus, pavyzdžiui, investicijos į mokslas. Čia galiu priminti aktualias diskusijas dėl Europa 2020. Į šią strategiją turi būti sutraukti patys įvairiausi aspektai. Kalbant apie 103, 3, 133 straipsnio komitetą, nereikia uh, uh, manęs užjausti, nors esame tik laikini pirmininkai, e, turime tęsti darbus, bet mes esame laikini, o diplomatai, tarnautojai dirba nuolat. Taigi galime susidoroti su situacija. Tai, kad komisaras šioje srityje yra belgas, bet e, tai nesvarbiausia. Nepamirškime, kad jis pirmiausia yra europietis. Toliau buvo klausimas dėl Merkosūro ir dėl žemės ūkio. Vyko vienas informacinis e, sustikimas, nuostata mums yra svarbi. Be abejo, mes paisome mums aktualiausių aspektų žemės ūkio politikoje. Pone Žado, į dalį jūsų klausimų jau atsakiau. Tačiau dar galėsiu pažymėti, kad tikrai priekybinėje politikoje turėtumėme klausti, e, kaip ji gali daryti įtaką kit, kitoms politikos sritims. Apskritai turime galvoti bendrai apie užsienio politikos nuoseklumą. Nežinau, ar teisingai jūs supratau, jūs daug kalbėjote apie ministrus e, ir panašiai, bet gal e, jūs pakartosite e, savo klausimą arba dvišalių pagrindų pakalbėsime, nes nesu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimą. Kolumbija ir Peru. Nėra nei atidėliojimo, nei skubėjimo, kurie kenktų. Viskas eina taip, kaip ir turi būti. Kai kurie kolegos iškėlė Belgijos vyriausybės klausimą. Panašu, panašu kai kad kai kurie Belgijos regionai kritiškai žvelgia į susitarimą su Belgija. Aišku, nuomonės gali skirtis, bet nepamirškime dviejų aspektų. Neužmerkime akių į tai, kad jau priekybos vykdymas, egzistavimas daro teigiamą įtaką socialiniam klimatui, taip pat ir aplinkos politikai. Vien jau priekybos faktas tai lemia neaišku, ar prekybos nebuvimas yra geriau aplinkai bei socialiniam aspektui, aspektams ekonomikai nei mm, prekyba ar jos nebuvimas. Taigi, mm, mes turime stengtis palaikyti tokius santykius, kurie suartintų skirtingus partnerius, padėtų jiems glaudžiau bendradarbiauti. Socialiniai, ekonominiai prioritetai mums visiems yra svarbus. EP atkreipė dėmesį, kad egzistuoja trūkumų, būtent tai, kaip yra stebimas įgyvendinamas tų įsipareigojimų, kurie įtvirtinti susitarimuose. Kasgi daroma, jei situacija mūsų netenkina kokia bus reakcija. Reagavimas turi būti pagerintas, kaipgi mes galime suderinti skirtingus aspektus. Pone Šolts, dėl tarp institucinių santykių ir deleguotojų aktų. Atsižvelgiant į man skirtą laiką, pasakysiu štai ką. Su pono Šefskovičiumi atsakingu komisaru vakar labai įdomiai diskutavome šią sudėtingą temą dėl deleguotojų aktų, komitologijos. Turėtumėme apie viską diskutuoti tinkamai. Reikia rasti pusiausvyrą tarp efektyvumo, skaidrumo, demokratiškumo bei teisėtumo. Nesu tikras, ar šiandien aktą reiktų perkelti į daugia šalį lygmenį. Bandėme tą padaryti. Priežastis, kodėlgi aktas, aktą juda taip, kaip juda, nėra partnerio trūkumas. Daugia šališkumas nepakeis esamos situacijos. Jau atsakiau į klausimą dėl Kolumbijos. Pone Dakvart, jūs teiravotės dėl Kinijos valiutos. Aš esu pirmininkaujančios valstybės atstovas, todėl griežtai noriu laikytis Lisabono sutarties. Tikrai ne pirmininkaujantį valstybę nustato kažkokią oficialią politiką. Labai jūs gerbiu, bandau atsakyti jūsų klausimą iš ties yra racijos mm, jūsų teiginėje, kad e, Kinijos valiutos santykis su kitomis, kitų šalių valiutomis e, daro įtaką Kinijos eksportui. Maničiau, tai yra faktas. Bet iš kitos pusės Pekinas skelbė bei e, rodo, kad nori išlyginti esamą disbalansą, bet viską siekia daryti po truputį bei nenori jokios revoliucijos. Iš ties labai teisinga pastaba, kad šie neligumai ir šie disbalansai per naktį neišnyks. Jūs taip pat teiravotės, apie Ketrin Ešton ir pono Van Rompoj vaidmenį ir tai padės kartu atsisakyti pono pirmininko klausimus. E, taigi kar, pakartosiu, kad aš premjeras, visi Belgijos vyriausybės ministrai pabrėžia štai ką. Siekiame, kad Belgijos pirmininkavimas e, griežtai laikytųsi Lisabono sutarties logikos. Tai reiškia, kad mes tikrai turime pakankamai ambicijų, mums jų netrūksta. Kartu suvokėme, kad pirmininkaujantį valstybę gali siekti prisidėti prie tarp institucinio bendradarbiavimo tarp tarybos, komisijos, parlamento, tarp naujų žaidėjų, kurie prisijungė vyriausios įsigaliotinės ir vadovų tarybos pirmininko vaidmenyje. Taigi noras, kad ši nauja sistema funkcionuotų, yra labai ambicingas. Tačiau tuo pat metu pirmininkaujantį valstybę nemano, jog ji e, vadovauja visai kariuomeniai. Sakyčiau, priešingai, ji daugiau lieka ariegardė ir prižiūri, kad niekas neatsiliktų. Nepaprastai džiaugiamės, jog pirmininkavome šiuo metu Lisabono sutartį laikas pradėti įgyvendinti ir iš visų jėgų sieksime tą padaryti. Žinome, čia e, gal reiktų kiek pakomentuoti priekybinę politiką. Akivaizdu, jog yra nemažai pasikeitimų parlamento ir komisijos įgaliojimuose. Taigi reikės ir atitinkamų elgesio pakeitimų daryti. Well, the, the look... Taryba laukia komisijos pasiūlymo pristatymo dėl lengvatų sistemos. Taip, kai kas iš jūsų klausė, ką reikėtų daryti su šia sistema, Taigi mes laukiame komisijos pranešimų, bendradarbiaujame su Europos parlamentu, e, siekiant greitai e, nustatyti tinkamai funkcionuojančią teisinę sąrangą, kurios reikia valstybėms. Taigi čia jau periname į komisijos kompetencijos sritį, kadangi komisija renks tekstą, o mes jį analizuosime, kuomet komisija jį mums pateiks. Dėkuoju. Labai ačiū. E, taigi tuo ir užbaigėme mūsų diskusiją. Neplanuojame antro diskusijų rato. E, taigi nebeleisiu daugiau niekam pasisakyti antrą kartą. Dėl to atsiprašau. Dabar norėčiau padėkoti mūsų svečiui, Belgijos ministrui, už jo pranešimą. E, pristatant pirmininkaujančios Belgijos prioritetus e, priekybos politikos srityje. Galbūt mes jau buvome susipažinę su e, šiomis prioritetinėmis sritimis, tačiau žinoma, tai ne paskutinis kartas, kuomet pas mus atvyksta ministras. Dar kartą dėkojame Jums. I will make myself available if, if needed. Huh? Okay, thank you very much.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 Darbo tvarkėje dar turime daug punktų ir prieš koordinatorių posėdį dar turime aptarti penktąjį darbo tvarkės punktą ir jei įmanoma gal ir septintąjį punktą, taigi periname dabar prie penktojo darbo tvarkės punkto parlamento poziciją. Prašau jūsų dėmesio, kolegos. Prašau tylos. Parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Tai yra mūsų nuomonės referento Peter Štasny pranešimo svarstymas. Kaip žinote, mūsų komitetas nusprendė teikti nuomonę dėl 2011 m. biudžeto projekto. Atsakingas komitetas, žinoma, yra biudžeto komitetas. Taigi dabar suteikiu žodį mūsų pranešėjų, Peter Štastiniai. Prašom žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau trumpai apžvelgti bendrą situaciją, kalbant apie biudžetą to projektą priekybai. Komisija yra numačiusi 136 milijardus eurų įsipareigojimų, e, kurie padidėjo beveik 0,02 procentais palyginus su 2009 metais. Ir taip pat padidėjo 5 procentais mokėjimų įsipareigojimai. Komitetas e, e, sudaro E, e, skiria 1,5 e, procentus įsipareigojimų. Didžiausią dalį šių fondų, 45 procentus šių lėšų arba 46 milijardus eurų, bus skiriama augimui ir užimtumui, siekiant paspartinti ekonomikos atsigavimą ES. Žinoma, tai yra sveikintina ES, kurią šiuo metu krečia finansų krizė. E, siekiant augimo ir užimtumo, e, tam bus skirta daugiau 36 procentais lėšų, e, remiantis komisijos išaiškinimu, tai yra susijęs su tarpiniais mokėjimais už 2007-2013 metų laikotarpį, palyginus su mokėjimais 2006 metų laikotarpiu. E, taip pat yra įsipareigojimų pagal Stoholmo programą, laisvės, saugumo ir teisingumo e, erdvės srityje. Čia padidėjimas yra 13 procentų. Taip pat padidėjo 15 procentų ir saugumo biudžetas. E, toliau pagal ketvirtąjį skirsnį komitetas numato 8,6 milijardus eurų įsipareigojimų paliekant 7 milijonų e, taip pat ir erdvės svarstymams. Kaip žinote, turėčiau priminti, kad situacija nuolatos keičiasi. E, praėjusią savaitę buvo surinktas kuria per posėdis ir galutiniai skaičiai e, bus pateikti šiandien. Taigi 16 procentų padidėjimas iš esmės išnyko, e, liko tik tai 15 procentų. Taigi tikriausiai, jog tai liks tame pačiame lygyje kaip ir praeitįje. E, toliau kalbant apie mikrofinansinę paramą struktūrinėms reformoms kaimininėse valstybėse. Lėšų kilmė e, bananų susitarimo priemonėms yra 5 milijonai eurų ir 13 milijonų eurų iš perskirstimo e, pagal DCR programą. 5 milijonai eurų yra numatyti e, perskirstyti e, pagal civilinės apsaugos finansinį instrumentą. Mano nuomonė, mes turėtume skirti didžiausią prioritetą skurčiausiams valstybėms tačiau čia nebuvo jokių pasikeitimų atsižvelgiant į korę per posėdį. Toliau norėčiau pabrėžti, kad e, šiuo metu yra vykdomi trys verslo projektai finansuojami. Vienas Pekine, vienas e, Indijoje bei ASEAN prekybos centre Tailandė. E, šių centrų tinkamas funkcionavimas turėtų būti užtikrintas per ilgalaikę perspektyvą ir turėtų būti galima e, įgalinti finansuoti mažas ir vidutinės įmonės e, pagal e, industrializuotų šalių instrumentą. Turėčiau pasakyti, jog mes turėtume tai suvokti kaip labai svarbę investiciją į mūsų ateitį, kadangi šiuo metu Europa nesusiduria su dideliu augimu palyginus su tokiamis valstybėmis kaip Indija, Kinija, e, kur tikimės augimas pasieks 10 procentų ir daugiau. Todėl tai turėtų būti labai gera investicija į e, mūsų ateities augimą ir užimtumą. E, mūsų biudžetas yra susijęs ne tik su skaičiais. Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, jog Lisabono sutartis suteikė parlamentui ir tarybai daugiau galių ir komisija turi atsižvelgti į naują padėtį. Parlamentas turėtų gebėti efektyviai stebėti ES biudžeto naudojimą, pavyzdžiui, mikrofinansinės paramos esrityje, pramonizuotų šalių instrumento kontekste ir taip pat konkrečiai kalbant apie Aid for Trade, parama prekybai. Komisija parengė paramos priekybai stebėsenos ataskaitą už 2010 metus, kai buvo prašyta parlamento per ankstesnės biudžetinės procedūras. Stebėsenos reikalavimai yra susiję konkrečiai e, e, su makrofinansinė parama, kadangi e, buvo išleistos nenumatytos lėšos iš ES biudžeto, taigi kyla poreikis uh, E, priimti pamatinį sprend... E, reglamentą, e, kuriuo būtų galima nustatyti stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemas. Taip pat mes sveikiname reglamentą sukuriantį instrumentą industrializuotoms šalims. Kaip žinote, toks instrumentas turėtų veikti efektyviai. Kalbant apie naujus veiksmus, galėčiau pasakyti, jog bananų susitarimą įgyvenančios priemonės turėtų e, būti laikomos prioritetinėmis, e, kreipiant didžiausią dėmesį e, besivystančioms valstybėms. Kalbant apie parlamento biudžetą, galėčiau pasakyti tik tiek, kad turi būti užtikrinti tinkami, pakankami asignavimai tam, kad parlamentas galėtų gyvendyti savo įsipareigojimus pagal Lisabonos sutartį. Turėtų būti atsižvelgta ypač į bendrąją e, komercinę politiką. Taip pat mes turėtume pilnai prisidėti prie parlamentinės e, PPO konferencijos. Ir trumpai, pirmininkė, prieš užbaigdamas norėčiau paminėti naujus skaičius, kuriuos šiandien gavome iš Koreper posėdžio, kuris vyko praėjusios savaitės pabaigoje, kurie per priemė savo poziciją dėl biudžeto projekto praėjusią savaitę, kurie per pasiūlė sumažinti biudžetą 780 milijonų eurų e, įsipareigojimams ir 23 milijonais mokėjimams. 2 milijonai eurų mokėjimų įsipareigojimams yra numatomi paimti iš pirmojo e, skirsnio tvarios, tvaraus augimo ir 100 milijonų eurų iš gamtinių išteklių. Žinoma, tą galima kvestionuoti. Ar toks didžiulis sumažinimas yra pateisinamas Europoje, kurią palėtė krizė, ypač kalbant apie tvaraus augimo skyrių? Toliau ketvirtasis skyrius. Čia numatyta sumažinti 9, e, 9 e, milijonai eurų įsipareigomams ir 500 milijonų eurų e, mokėjimų asignavimams. Taigi, kaip jau minėjau anksčiau, vis dėlto manoma, kad makrofinansiniai paramai reikėtų sumažinti mokėjimus 50 procentų tiek įsipareigojimams, tiek mokėjimams. Uh, Galiausiai norėčiau priminti Jums, kad INTA komitetas pateiks savo nuomonę dėl biudžeto projekto e, su tarybos pakeitimais. E, e, tai buvo padaryta 16-17 kovo. Ir mes turime naująją biudžeto procedūrą, e, kuri įsigaliojo su Lisabono sutartimi, dėl to buvo tam tikrų netitikimų. Dėkuoju, pirmininkė. E opinion. Ačiū. Nuomonės projektas yra jūsų aplankose. Mm, dabar kiti komiteto nariai gali pasisakyti. Ponas Arif. Merci. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui Piteriu Štasni. Jis, tas jis prengė panašų dokumentą ir praeisiais metais. Ir įtraukti visi mano pasiūlymai, kuriuos išdėsčiau per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis, nes aš pateikiu nemažai pasiūlymų. dėl kurių susitarėme su žaliaisiais ir su, liberal, su liberalais. Mane, mane tenkina nuostata dėl prekybos su industrializuotomis valstybėmis, bet noriu pasakyti štai, kad visi svarbiausi aspektai traukti, tačiau, na, esmė yra formuluotėse ir smulkmenose. Na, pasigendu tos tikslios formuluotės, kurią pasiūliau bananų fondą siūloma finansuoti iš vystomojo fondo ir komisija raginama paisyti, par, gerti parlamento naujasias galės, tačiau mes norime pasinaudoti visomis priemonėmis užtikrinant, kad mūsų galios būtų uh, gerbiamos, tačiau mes atsisakome pritarti vystomosios pagalbos fondo finansavimui. Reiktų prisiminti mūsų komiteto poziciją dėl industrializuotų šalių priemonės. Galbūt reiktų viską aptarti su ponu Štasniu, paieškoti kompromisu arba galiu pakei, pateikti pakeitimų pats tais klausimais, kurie man atrodo svarbu. Ponas Šolcas iš GUE. Ačiū. Aš taipogi noriu padėkoti už pasikeitimą nuomonėmis šią tikrai svarbę temą. Kaip suprantu, tai yra rezoliucija rengiama biudžeto komitete, bet mes ją taip pat svarstome Manau, kad tą dokumentą reikėtų šiek tiek sustiprinti, nes tuo tarpu man neaišku, ką komisija mano apie finansų, finansavimo šaltinius. Taip pat būtų gerai, jeigu, pateiktum, jeigu būtų daugiau informacijos apie tai, iš kur bus, kaip bus finansuojami tie ICI instrumentas, kiti Jūs žinote, tikras žinote, kad jūsų šiandien pasiūlyti skaičiai nepasikeitė, bet man nėra aišku, kodėl. Taigi, galbūt reikėtų prašyti tikslesnės informacijos, tikslesnių formuluočių. Septintajame punkte siūlyčiau čia taip pat viską sukonkretinti, nes jei nes, nes jei bus neaišku, ką mes finansuojame, kokius kriterijus finansuojame PPO, tai nebus aišku. Manau, kad parlamentas turėtų sudaryti geografinį, regioninį, politinį pagrindą, gairias, kad tokios delegacijos galėtų dalyvauti PPO darbe. Tai kalbu apie karstovus. Taip pat manau, kad reiktų e, dengti kelionės išlaidas bent 30 parlamentarų iš AKR asamblėjos ir taip užtikrinti platesnį tų šalių atstovų dalyvavimą PPO darbe, kai rimtai svarstome, kai, kai rimtai svarstome galimybę pajudinti PPO darybas iš aklavėtės. Uh, Ačiū. Dabar išklausysime komisijos, ponė Cecil Bilu. Thank you, Mr. Chairman. The... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už labai išsamų 2011 biudžeto projekto pristatymą. Daug neturiu ko pridurti, kai praneš, pranešės viską paaiškino. Biudžetas yra sutelktas į ekonomin, ekonomikos gaivinimo priemonės, tai yra ir komisijos prioritetas, kalbant apie konkrečiai priekybai numatytą biudžetą, kaip jau minėjau, praėjusi kartą užtikrinamas tesinumas, taigi biudžetas iš esmės nesikeičia, išlieka toks, pats kaip, toks pat kaip ir praėjusiais metais. Toliau konkrentesni aspektai, kuriuos iškėlė komiteto nariai. Tie klausimai svarstomi ir kitose komitetuose, ypač biudžeto komitete ir ypač bananas Bananus lydinčių priemonių paketas. Mes kalbame apie tai, kaip finansuoti, iš kur finansuoti šią priemonę jau šiais metais. Ir komisija pateikė pasiūlymų dėl 2011, bet mes atsižvelgsime į išdėstytą prioritetą, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti besivystančioms arba mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms, taip pat ir AKR, kai kuriams AKR šalims. Dar vienas konkretus aspektas, kuriuo galiu išsakyti e, komisijos požiūrių, tai yra santykiai su ASEAN šalimis ir Kinija. Komisija po 2011 planuoja numatyti tvarų finansavimą pagal ICI plus priemonę. Sprendimas jau dar nepriimtas. Ir mes, žinoma, pritarėme mm, pranešėjo nuomoniai, kad reikia nuolato, nuolatinio finansavimo, kad tas centras galėtų veikti ir mažos ir vidutinės įmonės gautų, europietiškos mažos ir vidutinės įmonės gautų reikalingas paslaugas. Taigi tiek pastabų, kurias norėčiau užsakyti. Tuo tarp dėkoju pranešėjui. Ačiū. Pone Stašnė, ar norite apibendrinti diskusijas? Chairman, very briefly, I just want to thanks for, for... Trumpai, ačiū už pastabas. Pona Ryva, ponai Šolts. Kai kurios iš jų daug ką paaiškina, patikslina, kadangi mūsų komitete Mes tradiciškai gerai bendradarbiaujame, ypač su ponu David Martin praeitįje. Na, aišku, kai kurioms mintims galime pritarti, kai kuriems ne, o kalbant apie bananų susitarimą ir pakeitimus, tai yra tiesioginės e, susitarimo pasiekta pasiekmes. Žinote puikiai, kaip sunkiai, sunku rasti pinigų biudžeto komitetas, kuriame dirba, eina iš proto, iš kur gauti papildomus 200 milijonų per ateinančius keletą metų. Mes negalime padėti tom šalims, kurios tikrai junta pasiekmes, kurios turi investuoti į naujus pasėlius, bei galėtų rasti ekonomiškai gyvybingą išeitį. Kai kuriuose regionuose bananai Mm, yra auginami pakankamai gausiai, šie regionai yra turtingesni, o pokyčiai nebus tokie aršiai jaučiami kaip kažkai kur kitur. Iš ties e, buvo pasakyta, kad sumažinta vienu milijonu, bet ACR plus lieka ta pati suma. Mes už tai kovojame, šiems veiksmams skirta pusė milijono ir jau šis komitetas nuspręs, kam ir kokiems tikslams bus pinigai išleisti. Egzistuoja mm, tvirtas e, pagrindas už tokį finansavimą, jis susidarė per keletą metų, viskas glaudžiai susijęs su PPO veiksmais. Maničiau, šis komitetas visuomet priėmė subalansuotus sprendimus, Mes visuomet stengiamės labiausia paisyti rinkėjų interesų stebėti, kontroliuoti. You know, the, the Taip pat norime padėti piliečiams, savo rinkėjams. Pirmininkas prašo pranešėjo baigti savo pasisakymą. Pranešėjas, aš kaip tik ir baigiau. Ačiū Jums labai. Norėčiau priminti, kad pr... nešimus galime teikti iki rūpiučio penktosios vidunenio. Nepamirškime, kad vasaros atostogos parlamentui negaliuoja. Septintasis darbų tvarkės klausimas. Čia mes kalbėsime apie tam tikrų rekomendacijų taikymą oficialiai remamiems eksporto kreditams. Antrasis keitimasis nuomonėmis dėl eksporto kreditų mūsų pranešėjas e, pranešė, pristatys e, darbinį dokumentą, taigi ponė Žado, žodis jums. Excusez-moi, juste une question avant de démarrer, Monsieur le Président. Atsiprašau, prieš pradėdamas e, noriu paklausti, kiek dar turime laiko diskusijoms. 15 minutes. 15-20 minučių daugiausiai. Ačiū. Manau, jog tai yra svarbus teisėkuros klausimas. Tarybos ir komisijos atstovai yra čia, taigi manyčiau, jog svarbu, kad per antrąjį keitimąsi nuomonėmis mes turėtume surenkti diskusiją šią temą. Nenorėčiau dar kartą kalbėti apie tai, kas yra parašyta darbiniuose dokumentuose, tačiau norėčiau tik tai priminti jums tikslus, kuriuos išsikėliau savo kaip šio pranešimo e, pranešėjas mes turime tam tikras agentūras įvairiose valstybėse narėse, kurios dirba nacionaliniu lygiu apskritai dėrybos e, buvo vykdomos komisijos ir todėl e, e, buvo laikomasi ABPO susitarimo. Kalbant apie sąsają su Lisabono sutartimi, tai bus bendros teisėkuros procedūros darbas, tačiau ABPO susitarimas, toks koks jis yra dabar, E, turės būti patvirtintas. Dėrybos, e, diskusijos e, jau vyksta penkerius metus. Susitarimas šiuo per šį laikotarpį buvo atnaujintas kelius, ke, kelis kartus. Ir šiuo metu būtų svarbu pažiūrėti, kokia, kokios pozicijos parlamentas laikysis šiuo atžvilgiu. Pagrindinis mums kylantis iššūkis yra a, pasižiūrėti ekonominę ir finansų krizę, kuri yra mūsų darbo uh, fonas. Mes, žinoma, privalome remti pramonę, taip pat eksporto kreditų agentūras, tačiau mes taip pat turime žinoti Europos bendrijos lygių, kas vyksta visose 27 valstybėse narėse, kokia yra padėtis visoje Europoje. Pranešime mes prašome didesnio skaidrumo bendrijos lygių, e, taip pat to, kas vyksta eksporto kreditų agentūrose. Norėčiau taip pat e, suteikti galimybę pakalbėti ir šešėliniam pranešėjui. Mes e, tik dabar pradėjome kalbėtis su komisija ir taryba. Eksporto kreditų agentūros e, didžiausios pasaulyje yra Amerikoje. Ir kogi mes prašome Europos lygių? Mes siekiame sutelkti informaciją Europos lygių tam, kad padidintume skaidrumą valstybinės paramos srityje, taip pat kalbant ir apie daugelį kitų projektų, pavyzdžiui, e, poveikį aplinkai. Ir kogi mes prašome? Mes prašome daug mažiau negu kad prašė Amerikos e, eksporto kredito agentūros e, kongreso. Taigi mes prašome didesnio skaidrumo Europos lygiai, mes norime žinoti finansinių, aplinkosauginių ir socialinių rizikų pobūdį. Ir Jis yra didelis, kalbant pavyzdžiui apie naftos gavybos pramonę, ginklus, pardavimus ir taip toliau. Mes jau diskutavome šiuo klausimu, tačiau dar kartą norėčiau pasakyti, mes nesiekime modifikuoti kriterijų šiame etape, mes siekime tik tai didesnio skaidrumo ir norime, kad būtų paaiškinta komisijos vizija, kas vyksta valstybės narėse. Dėkoju. Ja, Ähm, Ačiū pranešėjai už pristatymą. Maničiau, kad kalbant apie eksporto kredito subsidijas, e, turime suvokti, jog ši tema aktuali, kai kuriuose šalise šis rytis labai išvystyta, plačiai taikomos eksporto subsidijos, bet pri, negaliu pritarti mm, pono pranešėjo kai kurioms mintims. Nemanau, kad šis instrumentas kelia didelių problemų, kad kenkiama aplinkos, socialiniams standartams, kad e, sukūriama įvairių problemų. Manau, priešingai, šis instrumentas nekarta įrodė, jog valstybės narės jo pakankamai sąmoningai ir atsargiai naudojasi. Gal kai kurie gali pagalvoti, apie ką iš tiesų mes šiandien diskutuojame. Jei teisingai prisimenu, mes šiandien norime pritarti arba nepritarti vienam pakeitimui, dėl kurio buvo susidėrėta, tačiau apie tai yra pamiršta. Visus tuos aspektus, kuriuos palėtė pranešėjas aišku, reiktų aptarti, reiktų išnaudoti Lisabono sutarties suteiktas galimybės, bet viską reikia daryti savo laiku. Šiuo metu mes čia kalbame apie techninį pakeitimą. Būčiau labai dėkingas, kad nebūtų išpūstas šis klausimas, jog susitelktumėme ties esme. Visiškai teisingai palėtė daug svarbių klausimų pranešėjas, bet juos reiks aptarti kitur ir kitų metų, kai kalbėsime tik apie kredito eksporto agentūras. Tačiau šiame pranešime apie jas kalbėti tikrai yra ne vieta. Džianlukas Susta. Socialdemokratų šelnis pranešėjas Džianlukas Susta. No, Ačiū. Nepritariu ponui Kaspari. Tai nėra tik techninis pranešimas. Turėtumėme pabandyti išnaudoti visus sutarties instrumentus bei dalyvauti sprendžiant šį klausimą. Tas pasakytina ir šiuo klausimu. Eksporto subsidijos dažniausiai teikiamos agentūrų, o dvigubos sąnaudos už uh, Naftos dujų gavybos gavyba liudyja kokiegi aktuali ir svarbi yra e, eksporto kredito, eksporto subsidijų tema. Daugiau skaidrumo dėl duomenų, dėl e, sumų būtų pageidautina, būtų gerai žinoti, kasgi remia eksportus. Žinome, jog naujausi instrumentai mums suteikia galimybių eh, prižiūrėti šios eks, oficialiai remiamus eksporto kreditus. Galime pabandyti mm, šį bei tą patobulinti. Todėl būtų visiškai tinkama, jeigu turėtumėme pabandyti remti tuos veiksmus, kurie turi didžiausią e, socialinę, aplinkosauginę bei e, tvarumo vertę. Maničiau, šiuos aspektus reiktų didinti, stiprinant konkurencingumą Europoje. Um, Ačiū pirmininkė. Noriu pasidžiaugti tą kryptimį, kurią eina pona Žado parengtas darbinis dokumentas. Manau, kad yra tinkama kryptis. Aš visiškai nepritariu ponui Kaspari ir palaikau APP poziciją, siekia atsijėti žmogaus teisų ir aplinkos saugos klausimus nuo verslo ir mm, didelių įmonių veiklos. Kaip pranešėjas minėjo, ta parama tarptautiniu mastu yra milžiniška ir todėl projektų kuriems taikomas tas eksporto kreditavimas poveikis yra didžiulis įvairiose pasaulio vietose ir neseni įvykiai, pavyzdžiui, e, katastrofa Meksikos įlankoje turėtų mus priversti susimastyti apie tai. Reikėtų kritiškai pervertinti tuos projektus, kurie, kurių yra įmamasi ir užtikrinti, kad ne, ne, gamtinės nelaimės nevyktų, kuomet ne, kredit, eksporto subsidijavimo priemonė nebūtų e, naudojama tokių, tokios, tokių gamtinių katastrofų atveju. Dar vienas projektas - iliuzija užtvanka Turkijoje. Tai dar vienas geras projektas ir ten mes akcentuojame moralės ir žmogaus teisų ir aplinkos sauginius aspektus, kalbėdami apie šią sistemą. Mes galbūt teiksime pakeitimus, kad sustiprintume, akcentuotume šios aspektus, bet iš bendrais brošės aš džiaugiuosi e, pranešimo kryptimi. Pasigendu Nikolo Rinaldi, liberalų šešėlinė pranešėjo. Ačiū pirmininkė. E, Žado pranešime kalbama apie grinai politinius klausimus. Tai yra tikrai opus, įdomus, bet tie klausimai susijęs su. Jie apima netgi daugiau nei, nei pranešimu buvo siekiama aptarti. Man labiausiai krintė akis štai kas viena vertus naujų išimtinių kompetencijų suteikiamų ES dėl išorės priekybos, kita vertus dėl tokios aktyvios nacionalinio agentūrų veiklos eksporto kreditavimo srityje. Aš čia išvelgiu savo dichotomiją ir manau, kad mes komitete turime sunkti politinės diskusijas ir apsvarstyti, uh, ar, ar tuos klausimus reikėtų svasyti ESBO. Dar vienas dalykas - sumos, kurios, e, kur, kurias valdo, kurias dalina tos eksporto kreditavimo agentūros. Tai yra išties didelės sumos ir agentūrų darbas daug kainuoja ir todėl aš dar kartą kartuoju, kad nemanau, jog galima uh, būtų visą tai vertinti labai paprastai. Manau, kad pranešėjo pasirinktas požiūris yra tinkamas. Manau, kad reikėtų ateityje nepamiršti trijų dalykų, trijų sričių. Visų pirma, man problematiška kas klausimas atrodo tai, kad numatomos išimtinės e, kompetencijos išorės priekybos srityje. Kita vertus, beveik nėra jokios vidinės koordinacijos tarp įvairių e, Europos agentūrų dirbančių šioje srityje. Dar vienas dalykas, tarsi Europos Sąjunga turėtų susitarti dėl to, kokie kriterijai turėtų būti taikomi E, teikiant e, eksporto subsidijavimą. Pavyzdžiui, čia galime prisiminti Turkijos atvejį. Tačiau, kai kalbame apie eksporto agentūras, tai noriu priminti, kad kai kuriuose e, valstybėse pavyzdžiui, išsakomi tokie pasiūlymai. Negalima rimtis, rimtis tokio, tokio projekto, nes jis ne, nepaiso aplinkos sauginių nuostatų. Ir yra kitų valstybių narių, kurios būtent tuos pačius projektus ir finan, pasirenka finansuoti. Ir norėčiau paraginti pranešėją reikalauti kiek įmanoma didesnio nio, tų agentūrų sąskaitų. Uh, apskaitos skaidrumo. Nežinau, ar reiktų kreiptis į audito rūmus, bet atrodo, kad kai kuriais atvejais paaiškėja, kad mm, na, kai skaidrumo trūksta netgi labai stipriai. Ponas Kasparė dar kartą prašė žodžio. Mėly kolegos, gal norėčiau pakomentuoti keletą aspektų. Tikrai paprašyčiau labai griežtai e, suvokti, kad skiriasi situacija valstybėse narėse. Aišku, e, kai kuriuose šalise šiam instrumentui reiktų daugiau skaidrumo, tiesa, bet kitose šalise šis instrumentas yra labai skaidrus ir subalansuotas. Taigi, viską, apie ką mes čia Europoje diskutuojame, e, turi būti aptariami atsižvelgiant į konkrečią situaciją valstybėse narėse. Manau, kad pranešėjas neatsižvelgia į skirtumus valstybėse narėse. Kitas aspektas, kuris, kuri, kita tema, kuri aktuali EPP, būtent e, aplinkos sauginiai socialiniai standartai. Ponas Higginsas apie tai kalbėjo, visi sutarėme apie šių standartų svarbą bet nereikia čia perspausti, nes tuomet pasieksime visiškai priešingų rezultatų. Kokiegi naudą turėsime iš e, eksporto kreditų, eksporto subsidijų ir e, viską įgyvendins vis europinės įmonės, tačiau jas nukonkuru, nukonkuruos, nukonkuruos e, įmonė iš Kinijos ar kažkur kitur. Taigi naudos nebus. Ir paskutinis man aktualus aspektas, mes nenorime didinti e, milžiniškų įmonių pelnų, e, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Kiek man žinoma iš Vokietijos, ypač mažos vidutinės įmonės daugiausia iš šių instrumentų naudos gauna. Pone Rinalinė, pone Suster, tikrai net didžiosios, bet mažosios vidutinės įmonės su 15-20 žmonių e, daugiausia gauna naudos iš eksporto subsidijų. Taigi nesutirštinkime spalvų apie kredito eksporto agentūras tikrai esu pasirengęs diskutuoti kitą kartą ir vėliau, tačiau ši tema yra visiškai nesusijusi su agentūrų problema. Dėkoju. Dabar prašau komisijos pasisakyti kaip galima trumpiau, kadangi mes jau nebeturime laiko. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasakyti tik tai tris e, tokius dalykus. Išklausiau jūsų diskusijų. Pirmiausia, iš principo pritarėme e, jūsų pranešėjo kvietimą užtikrinti didesnį skaidrumą ES prekybos srityje. Antras pastebėjimas, mes ir toliau sieksime išlaikyti E, originalų mūsų pasiūlymo tikslą, būtent e, siekti tarptautinės disciplinos, e, siekiant pirmiausia užtikrinti teisinį aiškumą. Tai yra svarbiausias dalykas mūsų pasiūlyme. Ir žinoma, mes ir toliau tikėsimės bendradarbiauti tiek su parlamentu, tiek su valstybėmis narėmis dėl galimų pasiūlymų, kuriais būtų e, įvedami tam tikri papildymai šiam pasiūlymui. E, mes norėtume, kad tai pridėtų papildomos vertės, kad prisidėtų prie jau esamų skaidrumo reikalavimų, kurie yra šioje srityje tiek ES lygyje, tačiau taip pat ir nacionaliniuose lygiuose. Trečia, tokios nuostatos neturėtų e, pažeisti e, lygių galimybių e, veikiant trečiųjų šalių atžvilgių ir neturėtų apsunkinti mūsų Europos galimybių e, teikti eksportų paramos mūsų pačių eksporto prekiams. Taigi, iš komisijos pusės mes norėtume, kad atsižvelgtumėte į tokius pastebėjimus. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. O dabar Galutinės pastabos iš pranešėjo Janik Žado. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pasižymėjau pastabas, kurios buvo išreikštos. Suprantu, kad parlamentas nemano, kad šis klausimas yra naujas. Su juo jau buvo sudurta bendros teisėkuros procedūros metu, tačiau e, prie to nėra pripratusios nei valstybės narės, nei e, trečiosios valstybės. Todėl mes norime pasiūlyti veiksmingus, realistiškus sprendimus, ypač atsižvelgiant į šį skaidrumo klausimą. E, tačiau, kaip jau pasakė šešėlinis pranešėjas, sumos, kurioms šiuo metu kyla rizika, ir svarba, kurią teikia Europa šiam finansavimui, rodo, jog mums reikia žinoti daugiau, kas vyksta šiuose eksporto kreditų agentūrose. Mes turime užtikrinti, kad nebūtų nesažiningos konkurencijos ES ir turėtume užtikrinti, kad sumos, kurios yra investuojamos į projektus, būtų investuojamos remiantis rimtų rizikos vertinimu ir tos rizikos vertinimo studijos turėtų būti paskelbiamos viešai. Turėčiau taip pat pabrėžti Amerikos pavyzdį. Europoje mes atsiliekame. Nemanau, kad Junktinės Amerikos valstijos yra valstybė, kuri apskritai siekia pažeisti savo galimybę veikti efektyviai tarptautiniu lygiu. Dėkoju. Mes susitiksime rugsėjo mėnesį kuomet diskutuosime dėl šio pranešimo projekto. Taigi šiandien baigiame savo posėdį. Prašau visų narių, kurie nedalyvaus koordinatorių posėdėje, kaip galima greičiau palikti posėdžių salę, kadangi mus spaudžia laikas. Tai reiškia, jog tik koordinatoriai, komiteto sekretariatas, teisinės tarnybos, e, politinių frakcijų oficialiai, pareigūnai, asistentai ir koordinatoriai gali pasilikti. Visi kiti, prašyčiau jūsų palikite salę. Taip pat prašom diskutuokite už durų. Tai taip pat taikytina ir komisijai.